Um, dear friends, Dear friends, dear colleagues, we would like to start the session. Draugai, kolegos, norėtume pradėti sesiją. Jūsų ekscelencijos, ponios ir ponai, Prangus draugai, e, pradedame devintą vieną iš svarbiausių Europos renginių, devintasias atvirų durų dienas. Noriu pasveikinti miestų, regionų ir kitų suinteresuotų asmenų atstovus, kurie dalyvauja šiuose atvirųjų dienų renginiuose. Tikiuosi, kad vyks geros diskusijos. Esu įsitikinusi, kad šios diskusijos prisidės prie mūsų bendros e, sanglaudos politikos vizijos ir suteiks impulsą tolesniems veiksmams. Norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti Europos parlamento pirmininką, poną Jeržį Buzeką, Europos komisijos pirmininką, Jose Manuel Durau Barozo, Pirmininkaujančios Lenkijos vardu dalyvauja regionės plėtros ministrė e, iš vakar išrinkto Lenkijos senato, taip pat Mercedes Breso iš e, regionų komiteto ir taip pat sveikinu regionės politikos komisarą Johannes Han. E, draugai, kasmet vykstant atvirųjų dienų renginiams Europa E, akcentuoja savo vietos ir regioninės dimensijos svarbą. E, Europos dinamika lemia e, Europos regionai ir miestai. Europinės valdysen, Europinė valdysena įmanoma, gera valdysena įmanoma tik bendradarbiaujant su regionais, su miestais, akademikais ir kitais. Šiemet regionų komitetas ir Europos parlamentas labai kruopšiai rinkosi e, šių metų renginių temą. Ir dėl to šiandien šiemet susirinkome pasvarstyti ką galėtume padaryti, kad paskatintume augimą, kurio taip reikia europiečiams. Mes ieškosime geriausių būdų, kaip pasitelkti Europos anglaudos politiką, kad galėtume sutelkti viešasias ir privačias investicijas, kad jos tarnautų Europos ateičiai. Mums reikia tokio augimo, kuris padėtų mums pažengti daug pirm... toliau, nei buvome pažengę iki krizės. Reikia siekti produktivumo augimo ir geresnės didesnio konkurencingumo. Europos augimas turi būti tvarus e, ir įtraukiantis visus e, suinteresuotusius e, asmenys. Komisija yra pateikusi sanglaudos politikos paketą iki 2020 metų. Per pastarosius porą metų mes Europos parlamente labai glaudžiai bendradarbiaujame su komisija ir tai mums suteiks galimybę, tikiuosi, greitai pasiekti susitarimą. Taip pat e, šiame procese mums padės bendradarbiavimas ir su regionų komitetu. Jūs žinote, kad parlamentas pagal bendro sprendimo procedūrą kartu su taryba spręs dėl naujos e, teisinės bazės e, ir tvirtins kitą sanglaudos politikos paketą. E, labai tikiuosi, kad pirmininkaučios Lenkijos prisimti tus įsipareigojimus perims vėliau Danija ir Kipras. Ir parlamentas jau pradėjo dirbti su Trojka. Sanglaudos politika yra investicijų politika. Ir manau, kad šią mintį girdėsite ne kartą per artimiausias kelias dienas. E, Sanglaudos politika turi būti tvari, turi apriepti visus, tačiau tai, kaip tą politiką įgyvendina komisija, jūs visi e, padeda kurti ir pasitikėjimą, kurio reikia, kad atsinaujintų Europos saugimas. Šioje politikoje ir toliau dalyvausime visi mes, taip pat akademikai, piliečiai, nevyriausybinės organizacijos, miestai, regionai, vietos valdžios institucijos ir Europos institucijos. Mes visi Drauge sieksime konkurencingo augimo, kuris padėtų sukurti tvarias darbo vietas ir užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę. Noriu dar kartą pasveikinti jūs susirinkusius, o dabar norėčiau e, suteikti žodį regionų komiteto pirmininkė Mercedes Breso, vėliau suteiksiu žodį komisijos nariu Johannes Han. Žodis poniai Breso. Grazie Danuta, da parte mia anche un saluto ai presidenti. Dėkoju. Danuta. Ir aš norėčiau pasveikinti visus susirinkusius pirmininkus, ponę ministrę, Europos parlamento narius, regionų vietos valdžios atstovus. Man labai malonu regionų komiteto vardu pasveikinti jūs susirinkusius į šio renginio pirmąją sesiją. Sanglaudos klausimas visuomet yra mūsų diskusijų ir dėmesio centre. Juo labiau šiais metais, kai susitinkame likus penkioms dienoms iki komisijai priimant teisėjai kūros aktų paketą. Dėkuoju Danutai už jos paramą, jos dėka mes vėl galime susitikti ir susirinkti šiam, šioje salėje. Dėkoju žinoma ir ponui Buzekui, ir ponui Baroso, ir kitiems, kurie sutiko šiandieną pasisakyti. Šie metai ypatingi, kiekvieną dieną girdime vis blogų naujienų apie finansų rinkas, apie ekonomikos vystimosi perspektyvas, apie užimtumą, apie socialinę atskirtį. Tad e, Europa turi pademonstruoti, kad sugeba spręsti šias problemas, turi labai aiškiai patvirtinti savo darbo metodus ir savo tikėjimą solidarumu. Pirmininkė Baroso, pereitą savaitę jūs e, tai akcentavote labai aiškiai. Europos parlamentas jūsų žinę išgirdo Na, o mes, e, regionų komiteto nariai, taip pat pritarėme jūsų mintims. Strategija 2020-ieji rodo mums kelią, kurie, kuriuo dėrėtų e, eiti, bet tam mums reikia tinkamų finansinių išteklių bent jau uh, pusantro procento nuo BVP tikrai. Dabar, kaip niekada, yra labai svarbu atsiminti sanglaudos svarbą. Tris e, tos politikos dėmenys - ekonominė, socialinė ir teritorinė. Tuo pat metu mes turime galvoti apie savo konkurencingumą globalizacijos kontekste, turim galvoti apie mūsų demokratinių valstybių augimo perspektyvas ir gerą gyvenimo standartą mūsų piliečiams. Turime analizuoti priežastis, dėl ko patekome į sunkumus. Ir turime kovoti su tendencija susitelkti vien į nacionalinės problemas. E, e, yra žmonių, kurie galvoja, kad e, struktūrinė politika yra pernelyg dosni Taip yra, nėra, yra dar daug neligybės, netolygumų tarp mūsų regionų ir miestų. Ir mes regionų komitete esame pirmieji, kurie matome sanglaudos politikos pridėtinę vertę. Būtent ji padaro europinę integraciją matomą vietos lygmenių, matomą mūsų piliečiams ir leidžia patenkinti mūsų piliečių lūkesčius, spręsti jų problemas. Taigi, greta investicijų politikos mums reikia galvoti taip pat, kaip investuoti vietos lygmenių ir regionuose sprendžiant kasdienės problemas. Reikia padvi, padvigubinti pastangas investuojant e, regionuose kad galima būtų kuo skubiau išeiti iš krizės, kad galima būtų pasiekti tokius augimo tempus, kurie būtų tvaresni, kurie leistų mums naudoti mažiau energijos. Aš taip pat noriu pareikšti savo nusivylimą tuo, kad e, mes labai dažnai e, matome raudoną ekonominių sąlygų skudurą mojuojama prieš mūsų nosis labai dažnai, kad atsitinka taip, kad regionų komiteto nuomonė yra ignoruojama. Negali būti taip, kad vietos e, gyventojai regionų piliečiai kentėtų šitame e, ekonominės ir pinigų sąjungos kontekste. Kaip galime mūsų verslininkų akise tų, kurie kuria, kurie investuoja, kurie remiasi struktūrinių fondų lėšomis, kaip mes jų akise galime pateisinti tai, kad dabar tie, kurie ir investuoja, ir dirba, lieka mažiau apginti. Mums reikia daugiau bendradarbiauti, o dėrybose, kurios prasidėjo, mes turime užtikrinti, kad mūsų balsas bus išgirtas. Paminėsiu, žinoma, būsimojo paketo teigiamas pusės. E, e, mes žinome, kad bandoma apjungti penktus fondus, kurie dabar paklus bendroms taisyklėms ir ta bendra sąranga nulems e, didesnį supaprastinimą ir integraciją. Labai svarbu taip pat, kad pabrėžiama partnerystė su vietos ir regionų valdžia. Mes taip pat vertiname tai, kad dedamos pastangos supaprastinti siūlomus reglamentus. Trečias svarbus teigiamas elementas yra teritorinio matmens pabrėžimas šituose dokumentuose e, stengiamasi atsižvelgti į konkrečias geografinės e, regionų problemas. E, pabrėžiama, kaip svarbu kovoti su socialinė atskirtimi ir skurdu. Taip pat atsiranda ir a, nauja regionų kategorija - pereinamieji regionai. numatoma, kad EFS e e, bus integruotas su regioniniu fondu ir e, bus pripažįstama tas svarbus vaidmuo, kurį vaidina regionų valdžia inovacijų srityje. Na ir dar vienas dalykas, kuris yra nauja šiame pake, pakete, tai yra tam e, tikro, e, tikrų vietinių sąlygų taikymo galimybė. E, galime pasakyti, kad priimame sąlygas, kai eina kalba apie tas galės, kurios mums suteikiamos ir kaip jos bus kontroliuojamos. Svarbu, kad paramos programos e, per Europos socialinį fondą būtų skirtoms žmonių kvalifikacijos kelimui ar pakeitimui, kad jie galėtų grįžti į darbo rinką. Tačiau nacionalinėse programuose egzistuoja skirtingi prioritetai, to užmiršti negalime. Taigi, ponės ir ponai, per keletą minučių labai plačiai aptarti visų problemų aš negalėjau, tačiau e, labai trumpai Kadangi mes matome, kad ir parlamento, ir komisijos vadovai čia susirinkė, taip pat ir e, pirminkaujančios šalies ministrė atsakinga už e, e, regionų reikalus čia dalyvauja, norėjau paminėti svarbiausius elementus, kad galėtume pasiekti kuo geresnių rezultatų. Vis tik dar kartą pabandysiu rezumuoti regionų komiteto uh, E, poziciją, kurią mes pradėjome formuoti. Per artėjančias e, kelias savaitės tuos pasiūlymus mes formaliai e, tuos pasiūlymus priimsime. Labai ačiū, kad susirinkome čia drauge į atvirų dienų atidarimą. Tai nepaprastai svarbus renginys. Ačiū. Sėgėti, Frau Vorsitzende. Gerbiamoji ponė pirmininkė, ponai kitų institucijų pirmininkai, ponios ir ponai, regionų, vietos e, subjektų atstovai. Aš turiu galimybę išsamei pasisakyti e, apie mūsų pateiktą pasiūlymą ir norėčiau pasinaudoti progą Europos komisijos vardu visus pasveikinti čia susirinkus ir padėkoti jums visos mūsų komandos vardu, kad padėjote mums e, šios atvirosios dienos vyksta jau devintą kartą ir jos, e, jų reikšmė vis labiau didėja. Tai yra labai svarbus forumas viso pasaulio kontekste iš įvairių e, pasaulio regionų mes galime kviesti draugus į šį e, forumą, dalyvauti įvairiuose pasisakymuose, diskusijose, seminaruose. Ir mes e, aiškiai galime atskleisti savo politikos decentralizacijos siekius ir diskutuoti apie tai. Ir galime daryti prielaidą, kad artimiausiamis dienomis apie 25 tūkstančius žmonių svarstys klausimą, kaip kuo protingiau, tvariau e, vykdyti politiką, e, Europos ateities politiką, prisidėti prie Europos ateities kūrimo. Mm. Aš taip pat jau dabar norėčiau padėkoti už e, mums, e, dėl mūsų pasiūlymo pateiktas labai pozityves pozicijas, labai teigiamus pasiūlymus ir pastabas. Aš manau, kad mes dar ir toliau svarstysime mūsų pasiūlymą ir toliau dėl jo diskutuosime. Trumpai norėčiau pateikti pastabą dėl makroekonominių sąlygų, ponios ir ponai praėjusiamis savaitėmis Europoje ekonominės tendencijos parodė, jog mes ir vėl e, artėjame link tam tikros krizės ir dėl to Europai, Europos lygmenių turime e, reaguoti, turime kažkaip veikti, imtis atitinkamų priemonių, tam tikrų sankcijų, e, jeigu tai bus privalu padaryti. Mes e, Tik tai susidūrė su konkrečiais atvejais apie tai konkrečiai ir diskutuosime, tačiau reikėtų jau dabar pabrėžti, kad jeigu valstybės narės e, stengdamosi sugrįžti į teisingą kelią ekonominių požiūrių, e, tuomet e, tai bus pagirtinas dalykas. Tačiau jeigu kitos valstybės narės to nedarys, šito nesieks, tuomet, tuomet e, imtis veiksmų jų atžvilgių bus, bus ko gero išmintinga. Aš manau, kad artimiausiomis dienomis mes turėtume turėti galimybę kalbėti e, ir apie kitus Europos regionės politikos aspektus, kurie prisidėtų prie šios politikos plėtojimo tvarumo reikėtų kalbėti, pažiūrėjau, apie investicijas regionuose, e, siekiant sukurti pridėtinę vertę Europos mastu. Būtent tokia yra mūsų pateikiamo e, taisyklių naujų teisės aktų paketo dvasia. Ir artimiausiamis dienomis ir artimiausiamis savaitėmis, manau, šios diskusijos bus tikrai vaisingos ir labai, e, labai aktyvios ir aš visiems linkiu prie jų vaisingai prisidėti. Ačiū. I would like to uh, move now to our keynote speakers and the... Dabar norėčiau steigti žodį pirmajam iš mūsų pagrindinių prelegentų, pirmasis Europos parlamento pirmininkas, profesorius Ježi Buzek. Dėkoju, sveiki atvykę į Europos parlamentą, sveiki visi Europos parlamento nariai. Džiaugiasi galėdami jūs priimti Žinome, kad e, esate didžiausias forumas skirtas regionų politikos klausimams. Tai jūsų diena, bet taip pat žinoma ir mūsų diena, nes šis posėdis vyksta čia, Europos parlamente. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kuris mano žvilgsniu ir Europos parlamento žvilgsniu žiūrint yra svarbiausias privalome būti kuo arčiau savo piliečių, ypač dabar, nes laikai nėra lengvi, ypatingai mūsų piliečiams. O jūs esate mūsų vietos regionų bendruomenių atstovai. Taigi jūs esate arti mūsų piliečių, jūs galite juos įtakoti ir paaiškinti, ką mes ES lygmenių darome. Mums reikia jūsų paramos, jūsų patarimų, jūsų veiklos. Be jūsų aktyvumo, jūsų veiklos. Ir aš čia pabrėšiu, kad e, jau dešimties metų jūs labai aktyviai veikiate ES, tačiau dabar esame ypatingame laikotarpyje. Todėl turėtume bendradarbiauti. Politikai turėtų stipriau bendradarbiauti, dažniau, kad veiksmingiau dirbtume savo piliečių labui. Esu įstikinęs, kad galime pasiekti sėkmės ir visų pirma dėka jūsų. Esu paruošęs keletą pastabų, nedidelę kalbelę, tačiau savo gimtają kalbą, tad aš ir paprašysiu leisti tą kalbą pasakyti lenkiškai. Ponės ir ponai, nepaprastai svarbu, kad e, Europos lygmenių veiktume taip, kad žmonės galėtų mūsų veiklą suprasti. Tai svarbiausias mums iškilęs uždavinys. Turime priminėti teisės aktus, turime labai brandžiai spręsti ekonominius, socialinius mūsų kontinento klausimus. Ir tai darydami turime būti labai aiškiai suprantami mūsų piliečiams. Kaip jau girdėjote, ponios ir ponai, jau dabar vyksta diskusijos dėl Europos komisijos parengto teisėkuros pasiūlymų paketo E, per pastaruosius šio programavimo laikotarpio metus, ir čia komisaras Hanas plačiau truputį apie tai pakalbės, mes jau matėme tai darant ir toliau turime draugę su taryba, ES ministrais ir ES parlamentu drauge priminėti sprendimus ir daryti tai pirmą kartą per visą istoriją. Pirmą kartą mums tenka bendra atsakomybė. Vyriausybės susirinkdamos taryboje ir Europos parlamentas kartu, drauge, galės nuspręsti ir todėl nepaprastai svarbu yra tai, kad mes sustinkame čia Europos parlamente, kad išgirstumėte jūsų nuomonę apie šias problemas. Yra gyvybiškai Svarbu, kad prieminėdami sprendimus, kurie svarbus vietos ir regionų lygmenių, mes pabrėžtume biudžeto reikalų svarbą. Visiems mūsų piliečiams, vietos valdžiai, verslui mes e, turime užtikrinti tai, ko reikia. Mes suprantame finansų trūkumus ir spaudimą Mes suprantame ir Europos biudžeto svarbą, ir jo mažinimas e, sąjungai atneštų neigiamą poveikį. Sveikinu, kad tarp mūsų yra e, ponas Barosa, Europos komisijos pirmininkas. Puiku, kad jūs esate čia, nes e, tą biudžetą, apie kurį aš kalbėjau, didžiausia dalimi formuoja komisija. Jis yra komisijos rankose. Parlamentas ir taryba dėrėsis, bet komisijai tenka labai didelis vaidmuo. Tas biudžetas yra daug žadantis, ypatingai žiūrint iš regionų politikos požiūrio taško. Aš esu tikras, kad prezidentas pirmininkas Baros apie tai kalbės. Europos strategija 2020 taip pat gimė komisijoje ir pirmininkas Baroso yra tos strategijos tėvas mums nepaprastai svarbu užtikrinti, kad strategijos tikslai bus pasiekti. Jūs žinote, apie ką kalba strategija 2020. Ten kalbama apie tai, kad reikia įveikti ekonominės vystimosi problemas mūsų kontinente, kad reikia skatinti mūsų konkurencingumą, ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą darbo vietų mūsų piliečiams, nes būtent tai mūsų piliečiams galų gale yra svarbiausia. Todėl, priminėdami sprendimus, turime aiškiai matyti silpnasias vietas. Žemas našumas, e, didelė valstybių skola, struktūrinis nedarbas, kliūtis vidaus rinkoje. Kodėl aš apie tai kalbu? visai netoli vyksta bendras parlamentinis posėdis, jame dalyvauja komisar, komisaras Barnier, ten dalyvauja Europos parlamento, pirmininkaujančios Lenkijos, 18 valstybių narių atstovai ir jie diskutuoja apie tai, kaip užbaigti vieningąją rinką, kad ji veiktų tinkamai ir deramai. Ir čia iškyla regionų politikos vaidmuo. Sakau tai, kad būtų aišku, kad ir Europos parlamente, ir Europos komisijoje tuo pat metu vyksta daug dalykų, kurie vienas kitą papildo. Uh, ir kurių visuma gali išvesti mus iš krizės. Baigdamas, norėčiau pasakyti keletą žodžių, kodėl šis biudžetas yra toks svarbus. Jis padeda visoms mūsų šalims be išimties siekti augimo, nes jis veikia kaip finansų svertas Jis suteikia mums galimybę mobilizuoti daug daugiau investicijų Europoje, negu kad tai galėtų padaryti vien biudžetas. Biudžetas taip pat prisideda prie konkurencingumo, didina užimtumą, leidžia sukurti naujų vietų. Biudžete taip pat yra finansavimas mokslo tyrimams, naujoms technologijoms, naujo, naujoviems. Be tokio finansavimo, nefinansuodami mokslo tyrimų, mes negalime tapti konkurencingais. Vėl ir čia negalime užmiršti regionų politikos, nes būtent ją šią prasme reikia tikslingai finansuoti. Regionų politika pasiteisino. Ji yra pati ilgiausiai veikianti politiką. Investuodami į regionus mes investuojame į savo tapatybę. Būtent todėl regionų politika turi atrasti, užimti tinkamą vietą šiame biudžete. Na ir baigdamas. Pasakysiu štai ką. Europos parlamentas ryštingai remia regionų politiką, sanglaudos politiką, ES socialinį fondą, kuris toks svarbus milijonam žmonių, kurie arba prarado darbą, arba ieško darbo rinkoje naujo darbo. Mūsų ryštinga parama reiškia, kad e, mes remiame naujus pasiūlymus, naujus sprendimus, kuriuos teikia Europos komisija. Mes stebime padėtį mūsų kontinente ir ieškome jūsų kaip vietos ir regionų valdžios atstovus paramos. Esu tikras, kad šios devintosios atvirų durų dienos prisidės prie mūsų tikslų pasiekimo. Ir manau, kad jos bus gera žinia Europai. Thank you. Uh, I'm... Um, Dėkoju pirmininkė už jūsų padrasinančius žodžius. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijos pirmininkui Žozė Manuel Baroso. Jis mums paskaitys, pasakys kalbą. Ačiū, Danuta. Pone parlamento pirmininkė, pone Buzekai, pone ministerė, Pienkovską, kurie atstovaujate Lenkijai, pirmingaučiai Lenkijai, ponę Breso, regionų komiteto pirmininkę, ponę Hübner, regioninės plėtros komiteto pirmininkė, ponę Han, regioninės plėtros komisarė savivaldybių, regioninė, e, valstybių, politiko, valstybių politikos e, subjektų e, atstovai, aš ponios ir ponai, labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiuose devintosiuose atvirosiuose dienose, kurios kartojasi kiekvienais metais. Aš manau, kad Europai E, šio, šis įvykis yra labai svarbus, kadangi čia yra formas, kuriame mes diskutuojame visi drauge e, ir išreiškėme mūsų e, įvairių ES bendruo, bendruomenių balsą. Mes turime galimybę kalbėti apie regionų ateitį, taip pat apie visos Europos ateitį. Jūsų Buvimas čia rodo, jog Europos solidarumo politika mums visiems labai rūpi. Ji palengvina mūsų gyvenimą. Tai yra mm, ekonominio augimo, sanglaudos politika. Ji prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo. Pastaraisiais metais jų buvo sukurta daugiau nei vienas milijonas. Taip pat ir e, tai yra politika, kuri prisideda prie švietimo e, infrastruktūros e, plėtojimo, taip pat prisideda prie E, mažų ir vidutinių įmonių paramos. E, per pastarosius dešimt metų buvo įkurta naujų, 800 e, tūkstančių naujų mažų ir vidutinių įmonių. Taip pat mes padedame regionams Europoje toliau plėtotis, taip pat padedame visoms valstybėms narėms geriau integruotis vidaus rinkoje. Tai yra solidarumo politika, kuri grindžiama augimu, konkurencingumu Europos Sąjungai yra iškilę, be ne didžiausi iššūkiai. Mes esame atsidūrę gana sudėtingoje padėtyje, turbūt pačioje sudėtingiausioje e, visoje ES e, egzistavimo istorijoje. Ir dėl to mums reikia mobilizuoti savo jėgas, mums reikia daugiau e, nuoseklumo, reikia didesnio E, valdymo, didesnių valdymo pajėgumo ES lygmenių. Mums reikia įvairių e, politikos ryčių e, harmonizavimo, derinimo ir taip pat e, turime siekti toliau kurti darbo vietas ir stengtis įgyvendinti Europą 2020 strategiją. Rugsėjo 21 dieną aš Europos parlamente jau esu kalbėjęs ir kalbėjau apie tai, kaip, mums, kaip mes galime susidoroti su dabar iškilusiomis ekonominėmis problemomis. Tai yra vieningai dirbdami, ieškodami sprendimų drauge ir tuos sprendimus kiek įmanoma greičiau įgyvendindami. Mums yra iškilę didžiuliai iššūkiai ir Todėl e, dabar norėčiau pabrėžti būtent vietos valdžios ir regionų e, valdžios institucijų, vietos bendruomenių svarbą šiame kontekste. Tik taip mes visi draugė dirbdami sukursime stabilę Europą, solidarę Europą, Europą, kurioje e, ūkis nuolat auga. Stabilumo Europoje nebus, jeigu to stabilumo nebus uh, regionuose. Europa nebus konkurencinga, jeigu konkurencingumas nebus užtikrinamas ir atskiruose regionuose. Negali Europa būti stipri, jeigu nebus solidarumo ir atsakomybės. Stabilumo, solidarumo, atsakomybės, sąjunga e, gali lengviau susidoroti su krize ir keliauti į e, ateitį. 2011 m. E, Liepos 21 dieną buvo ES e, institucijos tai pabrėžė ir aš manau, kad e, mes galime iš tiesų labai konkrečių žingsnių imtis, kad mums visiems pavyktų susidoroti su krize, pažiūrėsdami e, finansinių sandorių mokestį ir panašiai. E, Dėl to yra labai svarbus ir tas šešių dokumentų paketas, reformų paketas, kuris buvo pateiktas rugsėjo 26 dieną. Taip mes mobilizuojame savo jėgas ir suderiname įvairiausias sritis, kurios yra labai svarbios Europai. Ir jeigu mums nepavyks susidoroti su krize eurozonoje, tuomet mes, mumis nebus pakankamai pasitikima ir taip mes užkirsime kelią tolesniam ūkio augimui Europoje. Tas mano minėtas priemonių paketas e, turėtų būti aptartas dar prieš susitinkant e, susi, e, jį aptarinėti valstybių narių atstovams. Taigi mums reikia nacionalinį matmenį įtraukti į šias diskusijas, tai yra įtraukti jūs, regionų atstovus. Kalbėdamas apie ES padėtį, aš kreipiausi į visus, e, kalbėdamas apie veiksmų paketą, kuris turėtų būti ambicingesnis. Mums reikia konkretaus pagrindo, kurio remdamėsi galėtume kovoti su mums kylančiais iššūkiais. Ir čia aš kalbu ne vien tik tai apie Graikiją. Labai svarbu e, užkirsti kelią tai kriziai išsiplėsti į kitas valstybės narės, aukti valstybių įsiskolinimams ir pereiti, e, peršokti toms problemams ir į finansų sektorių. Mums reikia stabilios politikos. To su, ta, tačiau tą stabilumą reikėtų papildyti ir su e, ūkio augimo e, skatinimo politika, kurti priemonės, kurios padėtų e, kurti naujas darbo vietas, reikėtų e, geresnės fiskalinės politikos visos ES lygmenių ir būtent tą, e, tokius pasiūlymus rengia ES komisija. Ponios ir ponai, labai svarbu, kad mes visi užtikrintume ir didesnę drausmę, daug didesnį stabilumą. Tačiau tai bus įmanoma tik tai tuomet, jeigu visą tai mes derinsime ir su didesnio ir teisingesnio, tolygesnio ūkio augimo priemonėmis. Dėl to Europos komisija dabar e, vertina klausimą, kaip tam tikros su struktūrinio fondo e, e, priemonėmis susijusius dalykus būtų galima panaudoti jau dabar siekiant, pažiūrėjau, padėti e, Graikijai. 15 milijardų eurų yra numatyta vien Graikijai padėti. Mes turime e, išskirti tuos projektus, kurie prisidėtų prie šio šalies augimo. Ir e, dėl to reikėtų galvoti ir apie kitas valstybės narės, kurioms yra būtina ta makroekonominė pagalba. Viskas, ką daro komisija šiuo metu, rodo, jog sanglaudos politika ir struktūriniai fondai yra svarbus kaip niekada iki šiol siekiant prisidėti prie ūkio augimo, e, kuris prisidėtų ir prie darbo vietų kūrimo, ypač jauniems ES žmonėms, kur, kurių tarpe nedarbas yra išaugęs iki neregėtų aukštumų mūsų jaunimas nebepas, nebetiki Europos ateitimi, nebetiki savo pačių ateitimi. Ekonominis augimas nėra įmanomas be naujų darbo vietų, be kovos su nedarbu ir e, su krize susidorosime tik tai tuomet, jeigu pavyks e, sumažinti nedarbą. Tačiau visa tai reiškia ir tam tikrą vienybę, vienodą visų piliečių traktavimą. Ir tai reiškia, kad visi piliečiai turi suvokti, kad visi ES turi, turėti, turi prisijimti tam tikrus įsipareigojimus. Todėl ES nori įvesti finansinių sandorių mokestį, kadangi finansų sektorius turi taip pat įnešti savo indėlį kovojant su krize. Ponios ir ponai, strategija 2020 yra in, protingo, integratyvaus ir tvaraus augimo pagrindas. Aš džiaugiuosi, kad Europa e, šios strategijos tikslus yra prisėmusi, pasiryžusi įgyvendinti. Besikeičiančiame pasaulyje Europa negali stovėti vietoje, mes turime keistis, keisti savo politiką. Turime galvoti apie sanglau, negalime galvoti apie sanglaudos politikos ateitį izoliuotai, reikia pagalvoti apie ekonomikos ir biudžeto krizės poveikį. Ir todėl Europos komisija pasiūlė iš esmės modernizuoti sanglaudos politiką principai ir vertybės lieka lygiai tokie patys, tačiau turime modernizuoti kai kurias savo politikos priemonės. Mes e, norime sieti sanglaudos politiką su bendrais ES tikslais ir tam reikia užtikrinti reikiamą biudžeto finansavimą kitai daugiametiai finansiniai programai. Ir turime suprasti, kad diskusijos dėl kito ES biudžeto tikrai nebus lengvos. Ir dabar turbūt yra pats sudėtingiausias momentas mm, ES ištekliams aptarti, turint galvoje, kokia yra daugumos valstybių narių biudžeto būklė. būklė. Taigi mes turime pateikti argumentų už Europą, mes turime paaiškinti, kodėl Europos e, išlaidos Europos lygių yra prasmingesnės nei išlaidos nacionalinių biudžetų lygių. Mes turime užsitikrinti reikalingą mm, Europos parlamento ir valstybių narių, visų valstybių narių paramą, kadangi sprendimas turi būti priimtas vienbalsiai. Todėl sanglaudos politiką reikėtų dar glaudžiau susijęti su strategija Europa 2020. Europa turi pasimokyti iš praeities. Mes žinome, kad reikia griežčiau koordinuoti nacionalinius biudžetus, atsižvelgti į makroekonominius reikalavimus. Mes siekiame griežtesnės Europos valdysenos. Negalime įgyvendinti skirtingų politikų. Jeigu norime aiškios suderintos Europos valdysenos, turime susijęti politikos kryptis tarpusavyje. Aš manau, kad šis e, požiūris yra tinkamas ir subalansuotas ir visi iš šios situacijos išeis laimėtojais. Mes sieksime užtikrinti, kad sanglaudos politikos e, išlaidų efektyvumas nenukentėtų, kad būtų įgyvendinama racionali makroekonominė ir fiskalinė politika. Reikia veikti prieš iš anksto. Reikia siekti rezultatų. Ir čia e, bendrijos biudžetas ir ypač struktūriniai fondai, visi struktūriniai fondai atliks pagrindinį vaidmenį. Būtent jie turėtų padėti gauti didžiausią naudą iš kiekvieno išleisto euro tokia politika padės ir toliau užtikrinti augimą. Be to norime, kad sistema būtų atviresnė visiems. Taigi mes imsimės maksimalių pastangų skurdžiausius regionuose, tačiau to, tuo pačiu metu siūlome sukurti naują pereinamųjų regionų kategoriją. Į tą kategoriją pateks e, tie regionai, kuriuose mažėja ES parama ir kurių BVP sudaro e, nuo 75 iki 90 procentų ES BVP vidurkio. Manau, kad tai, būtų, tai yra geriausias būdas užtikrinti sanglaudos ir regioninės politikos e, ateitį, kad e, sanglaudos regioninė politika nebūtų vertinama vien kaip pagalbos pačiams skurdžiausiam regionam politika, kad tai būtų tikra Europos politika, tai būtų ir solidarumo priemonė, ir priemonė padedanti užtikrinti visų Europos regionų konkurencingumą. Bet žinoma, čia prireiks visų valstybių narių paramos, nes mums reikia paramos mūsų tikslams vykdyti ambicingesnė regioninė ir sanglaudos politika. Mes turime pasinaudoti turimų kapitalų. Europoje tai yra žmogiškasis kapitalas. Todėl siūlome didinti Europos socialinio fondo vaidmenį, e, remiant darbo vietų kūrimą, švietimą ir mokymą. Mes taip pat norime sumažinti mm, sanglaudos politikos naudos gavėjams tenkančią administracinę naštą, biurokratinę naštą. Komisijoje mes priemėme sprendimą, ir čia norėčiau padėkoti įvairiems savo kolegoms, mes priemėme sprendimą e, nustatyti bendras taisyklės visiems fondams ir visiems bendradarbiavimo partneriams. Manau, kad tai mums padės supaprastinti visas taikomas priemonės. Taigi mes norime uh, sanglaudos politikos, kuris skatintų augimą. Norime, kad sanglaudos politika būtų dar veiksmingesnė, kad ji simbolizuotų atsakingą Europos solidarumą. Norėčiau prisimindamas tai, ką minėjo ir parlamento pirmininkas Buzekas, pasakyti, kad mes išgyvename ES labai sudėtingą laikotarpį. Dėl to labai svarbu, kad ir jūs, kaip Europos lyderiai, savo regionuose, savo šalise pateiktumėte argumentų už Europą. Svarbu, kad e, regionai e, sostinėms, e, centrinės valdžioms institucijoms parodytų, ko, kokia svarbi ši politika. Tai yra pinigai e, regionams, tai yra pinigai ūkininkams, visiems tiems, kurie mato savo ateitį Europoje. Tai yra pinigai piliečiams, pinigai tiems asmenims, kurie yra bedarbiai arba kurie būkštoja, kad neteks darbo. Taigi labai svarbu sustiprinti Europos institucijų ir Europos regionų sąveika. Taigi būtent dėl to ir kreipiuosi į juos, į jūs. Reikia suprasti, kad nėra regioninės ir sanglaudos politikos e, pertekliaus, e, nėra solidarumo pertekliaus. Iš tikrųjų reikia daugiau solidarumo, daugiau sanglaudos ir daugiau Europos. Ačiū. So Dėkuoju komisijos pirmininkui, taip aiškiai pabrėžus regionų politikos pridedamąją vertę. O dabar aš kviečiau, e, kviečiau ministrę Bienkovską, pirmkiančios Lenkijos e, regioninio vystimosi ministerijos ministrę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, gerbėmieji parlamento nariai. Man didelė garbė dalyvauti šioje plenarinėje sesijoje, kurios, kurioje atidarome devintasias atviras regionų politikos dienas. Man kaip vieno iš Europos regionų atstoviai, o paskui ir kaip ministrai jau kelis kartus teko dalyvauti tokių dienų atidarime. Šį kartą mūsų susitikimas vyksta ypatingų laikų, kai diskutuojame apie naująjį ES biudžetą bei apie ypatingą Europos miestų ir regionų vietą įgyvendinant strateginius ES tikslus. Svarstant e, naująją sanglaudos politikos e, strategiją nuo 2014 metų pereitą savaitę pirmininkaujantį Lenkiją aiškiai pasakė, kad e, teikiami pasiūlymai remiasi labai atidžia analizė ir e, įvairių suinteresuotų šalių pasiūlymais. Mes norėtume prisidėti prie šio darbo, dėkojame komisarui Han už tų pasiūlymų suformulavimą ir pateikimą, daugelis iš jų atitinka valstybių narių lūkesčius. Tie lūkesčiai savo ruoštų yra aiškus. Sanglaudas politika turi labai glaudžiai sėtis su strategija 2020. E, sanglaudos politika turėtų vadovautis modernė, veiksminga strategija skirta padėti visiems ES regionams. E, Dėrybos e, dėl naujosios politikos vyks darbo grupėje, kuri aptarnėja struktūrinės politikos klausimus. Rytoj bendrųjų reikalų taryba apsvarstys pateiktus teisėkuros pasiūlymus ir neužilgo prasidės darbas darbo grupėse. E, darybų grafikas yra labai intensyvus. Lenkija, Danija ir Kipras norėtų, kad e, dėrybos vyktų sparčiai, kad galima būtų pasiekti sutarimą dėl paketo, kai tik tai bus susitarta dėl ES biudžeto. Neturime nemenkiausias abejonės, kad e, mūsų bendru tikslu turėtų būti tą politiką turėti aiškiai suformuluotą iki 2014 m. sausio pirmosios dienos. Pirmininkaujančiai Lenkijai beliko du mėnesiai tas darybas paspartinti. Vadinasi, galutiniai sustarimai turės būti pasiekti pirmininkaujant Danijai ir Kiprui. Mes e, tikimės, e, kiek galima toliau pastumėti kompromiso paieškas svarbiausiose srityse. Ir tikimės, kad e, sutarimas dėl atskirų teminių blokų leis regionams ir miestams pradėti programavimo procesą, kuo galint greičiau. Mes žinome, kad yra e, visa eilė, visa virtinė tematinių blokų, strateginis, teritorinis bendradarbiavimas ir kiti. Ir e, iki Lenkijos pirmininkavimo pabaigos mes tikimės e, Europos vadovų tarybai pateikti ataskaitą apie dėrybų sėkmę. Taip pat e, į bendrųjų reikalų tarybą ketiname sukviesti ministrus, kurie atsakingi už šią sritį. Tokį posėdį galvojame surenkti gruodžio viduryje ir remiantis darbo grupių surinktą informaciją tikimės aptarti svarbiausias ir strategiškiausias problemas. Ir mes ir jūs klausėme savęs, kokį vaidmenį gali per dėrybą suvaidinti regionai ir miestai, kaip jų požiūris bus perkeltas į ateities anglaudos politiką. Esu tai sakiusi jau ne kartą, bet pakartosiu. Pirmininkaujančios Lenkijos vienu iš prioritetų išlieka teritorin, e, teritorinių ir miesto aspektų stiprinimas regionų politikoje. Mes galvojame apie šios perspektyvos suartinimą su strategija 2020. Per pastarosius kelis metus ekonomikos ir e, finansų krizė mums parodė, kad labai aiškiai turime susitelkti ties e, specifinėmis, konkrečiomis sritimis, pasiremti sukauptą patirtimi ir labai aiškiai atsižvelgti į poreikius. Komisijos pasiūlymai atspindi šiuos tikslus. Ten kalbama, pavyzdžiui, apie tarp teritorinės in investicijas ir taip pat apie priemonės e, skirtas miestų platformoms paremti. Nuo Liepos iki rugsėjo, iki pat dabar ir Iki gruodžio mėnesio pirmininkaujantį Lenkiją jau surengė ir dar surengs nemažai seminarų ir konferencijų, kuriuose visas šias problemas aptarsime detaliau. Ten surinksime valstybių narių, regionų, vietos valdžios atstovus, tame tarpe ir jūs. Ir klausimų, aptartinų klausimų yra begalė, tame tarpe ir teritorinė darbo atvarkė 2020, kuri buvo pirmą kartą suformuluota pirmininkaujant Vengrijai. Mes turime galvoti apie e, gyvybingus e, e, instrumentus teritoriniai dimensijai, miestų dimensijai, sanglaudos politikoje, Neseniai mes pasiūlėme miestų dimensiją įtraukti taip pat ir į Europos socialinio fondo veikimo sritį. Neseniai matėme nacionalinių kontaktinių asmenų bendrus posėdžius skirtus teritoriniai sanglaudai. Darbo grupės miestų ir teritoriniai sanglaudai taip pat aktyvios. Pateikta nemažai argumentų už tai, kad tokia veikla būtų toliau tęsiama. Na ir pagaliau Europos miestų tinklų tolesnis stiprinimas. Aš kvieščiau jūs visus dalyvauti uh, visose renginiuose, kuriuos e, ketina surenkti pirmininkaujantį Lenkiją. Sakysime, spalio 24-25 Varšuvoje įvyks konferencija teritoriniai dimensijai aptarti. Na, o 24 lapkričio, lapkričio e, Poznanėje e, susirinks e, regionų komiteto, e, regionų valdžios tarybos atstovai ir periferinių Europos regionų atstovai aptarti savo problemų. Vietos ir regionų valdžia mūsų manimo, turėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį aptarinėjant sanglaudos politikos ateitį. Norėtume girdėti jūsų balsą, paprastų žmonių balsą. Aš manau, e, toks posėdis kaip šis kaip tik idealiai ir tinka šiems tikslams pasiekti. Ačiū. Dziękuję bardzo, e, pani minister. Um, and now I would like to inform you that we have... Dėkoju, ministrai. Noriu Jūs informuoti, kad baigėme pirmąją oficialią mūsų susitikimo dalį. Noriu padėkoti trims pirmininkams už jų pasisakymus, už jų entuzijazmą. Dabar periname prie mm, posėdžio antros dalies. Jai vadovaus ponė Jackie Davis. Dar kartą jums dėkoju. Thanks a lot. Thank you very much indeed, uh, Mrs. Hubner. Ačiū, poniai Hubner. Dėkoju ir mūsų pirmiesiams kalbėtojams, kurie mus tikrai įkvėpė. Aš esu Jackie Davis, vadovausiu kitai mūsų diskusijai daliai. Pranešėjai kalbėjo apie tai, kokį vaidmenį turėtų atlikti regionai ir miestai, vykstant diskusijoms apie sanglaudos politiką, kai tos diskusijos prasidės. Mes tas diskusijas norime pradėti čia ir dabar, norime, kad tose diskusijose jūs kaip galima aktyviau dalyvautumėte. Šiandien kalbėsime apie tris svarbiausius dalykus. Visų pirma, investicijos į Europos regionus ir miestus, taip skatinant tvarų augimą. Taip pat kalbėsime apie temas, kurias jau minėjo mūsų žanginiai kalbėtojai. Europos strategija 2020 ir jos sąsaja su sanglaudos politika. Taip pat kaip didinti ES finansavimo poveikį vietose. Ir Teritorinė geografija. Girdėjome, kodėl ta teritorinė geografija tokia svarbi plėtojant politiką. Jūs taip pat girdėjote, kad um, sanglaudos poli... dabar yra labai svarbus sanglaudos politikos e, momentas. Praeitą savaitę buvo pateikti pasiūlymai, juos ką tik parengė komisija ir paprašysiu komisijos nario Han pristatyti tuos. Mm, pasiūlymus, tada pradėsime diskusiją. Žodis komisijos nariui Han. Jackie, um, Ačiū, Džeki. Ehm, eh. Ačiū, Džeki, pirmininkai, kolegos, Europos parlamento nariai, regionų komiteto nariai, regionų ir miestų draugai. Kaip visada, labai malonu dalyvauti susitikime su jumis ir pasidalinti mintimis apie tai, kokius svarbiausius dalykus turėtume aptarti per artimiausias kelias dienas. Manau, kad atviros, atvirų durų renginiai yra puikia proga diskutuoti ir jie rodo, kokį vaidmenį regionai ir miestai atliek, ka, taip pat kokį, koks vaidmo tenka regioniai plėtrai. Šių metų atvirų durų renginiai vyksta strateginiu momentu. Vos tik praėjusią savaitę Europos komisija mm, patvirtino sanglaudos politikos gairias 2014-2020 metams. Aš džiaugiuosi pateiktais pasiūlymais Juose iš esmės e, atspindėta tai, ko siekiame. Džiaugiamės e, išsamiamis diskusijomis, kurios vyko paskelbus penktąją sanglaudos ataskaitą. Taigi mes savo užduotį įvykdėme. Prieš pristatydamas naujus sanglaudos politikos e, elementus norėčiau pasidalinti su jumis kai kuriomis mintimis. Sanglaudos politika pasiteisina, ji vertingai prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo ir galime tai įrodyti. Pavyzdžiui, nuo 2000 iki 2006 metų buvo sukurta pusantro milijono, beveik pusantro milijono darbo vietų vykdant sanglaudos politiką. Ir iš jų keletas tūkstančių e, darbo vietų skirtų mokslininkams. Mes Šiuo metu išgyvename didelę ekonomikos ir finansų krizę ir dabar valstybės finansai patiria labai didelį spaudimą. Apskritai Europoje vyrauja pralaimėjimo nuotaikos, yra labai daug skeptiškų nuostatų. Taigi reikia didelių naujų iniciatyvų, kad būtų skatinamas konkurencingas, tvarus ir visus apimantis augimas. Apie tai kalbama strategijoje Europo 2020. -aisiais. Joje pasakyta, kad sanglaudos politika ne tik turi likti Europinio projekto centre, bet ji turi būti sustiprinta, kad ji būtų veiksmingesnė ir racionalesnė. Dėl to mes į pasiūlymą dėl sanglaudos politikos po 2013 metų įtraukime keletą naujų elementų. Sanglaudos politika taps svarbiausia ES investicijų politika. Tai bus pagrindinė priemonė, kuri mums padės įgyveninti Europo 2020 tikslus. Taip pat ši politika ir toliau bus politika skirta visiems regionams ir piliečiams. Tai yra investicijų politika skatinanti augimą ir darbo vietų kūrimą. Taigi reikia, kad ši politika duotų rezultatų ir kaip mes to sieksime. Visų pirma, siūlome investicijas visų pirma nukreipti į keletą tikslų, svarbiausių tikslų, kurie atspindi investicijų prioritetus, kurie numatyti strategijoje 2020. Taigi mes tam tikroms investicijoms teiksime prioritetą, kad jos turėtų maksimalę maksimalų poveikį ir duotų papildomos naudos. Tačiau tuo pačiu metu manome, kad pateikti pasiūlymai yra pakankamai lankstus ir jie užtikrins tai, kad kiekvienas regionas galės rinkti savo investicijų strategiją, atsižvelgdamas į savo poreikius. Kaip jau sakiau, ši politika bus koncentruota ir lanksti. Mes esame nustatę 11 prioritetų. Taip pat numatėme galimybę prisitaikyti prie atskirų poreikių ir strategijų. Taigi numatome semantinę koncentraciją, prioritetus. Tai bus svarbiausi dalykai, plėtojant partnerystę tarp komisijos ir valstybių narių. Antra, norime, kad programos būtų veiksmingesnės ir kad to pasiektume, siūlome tris svarbius naujus aspektus. Visų pirma, aiškesnė tikslų nustatymo ir stebėsenos sistema. Antra, eksantė sąlygos ir trečia, ekspost sąlygos bei rezultatų vertinimas. Dabar apžvelgsiu visus šiuos tris elementus atskirai. E, kurdami finansavimo programas norime, kad būtų tinkamai pasirinkta efektyvioms investicijoms, kad būtų sieki, pasiekti aiškus rezultatai, kuriuos būtų galima aiškiai įvertinti. Tai prisidėtų prie politikos skaidrumo. Mes jau ir šiaip daug akcentavome rezultatus, kai vyko dėrybos dėl dabartinių programų. Dar labiau tai akcentuosime kalbėdami apie programas po 2013 metų. Taip pat stiprinsime uh, stebėsenos mechanizmą. Tai reiškia, kad regionai ir šalis turės nustatyti, nusistatyti rodiklius, remdamosi iš ankstinių rodiklių sąrašų. Ir tie rodikliai bus siejami su strategija Europa 2020. Šie rodikliai bus labai svarbus programų valdytojams. Ir rezultatai mm, priklausys nuo to, kur bus investuojama ir ar bus tinkamos sąlygos tai daryti. Taigi, taigi siūloma nustatyti tam tikras sąlygas. Svarbu užtikrinti, kad lėšos būtų išleidžiamos ten, kur yra tinkami veiksmai, kad nebūtų kliūčių. Taigi reglamentuose yra numatomas E, bendrų ir semantinių sąlygų sąrašas, kurios tos sąlygos bus e, kruopšiai tikrinamos prieš tvirtinant programas. Svarbu, kad tos sąlygos būtų nustatytos aiškiai, kad e, būtų visiškai skaidriai vertinama, ar tos sąlygos yra tenkinamos ar ne. Pavyzdžiui, viena iš sąlygų nacionalinių regioninių mokslinių tyrimų strategijų egzistavimas. Taip pat E, smulkaus verslo akto įgyvendinimas, direktyvų perkelimas į nacionalinę teisę. Čia turiu galvoje energetikos srities direktyvas. Mm. Taip pat e, vandens sektoriaus kainodaro strategijos ir taip toliau. Toliau ekspost sąlygos. Reglamente yra numatytos aiškios nuostatos e, atlyginti už tas programas, kurios pasiekė gerų rezultatų. Čia nekalbame apie tai, kad programos turėtų konkuruoti viena su kita. Mes norime užtikrinti, kad programos būtų įgyvendinamos tinkama linkme, kad būtų pasiekiami tinkami rezultatai. 5 procentai asignavimų bus laikomi rezerve ir bus perskirstomi um, atlikus išsame peržiūrą 2015 metais. Visi šie pasiūlymai dabar yra pateikti ir juos reikės svarstyti. Dabar norėčiau pereiti prie klausimo, kuris labai dažnai iškildavo mm, viešųjų konsultacijų metu. Tiek tų klausimų kilo paskelbus penktąją sanglaudos politikos ataskaitą. Komisija atidžiai ištyrinėjo galimybės supaprastinti sanglaudos politikos reglamentavimo aktus. Mes norėtume palengvinti galimybę gauti prieigą prie finansavimo. Tai žinoma priklauso nuo valdysenos ir kontrolės, žiūrint e, ne vien tik tai į atskirus fondus, bet taip pat atsižvelgiant ir į jūrų ir žuvininkystės politikos reikalavimus. Suformulavome sąlygas e, Europos regionų fondų, sanglaudos fondo, socialinio fondo, kaimo plėtros formo ir e, Europos jūrų ir žuvininkystės fondų bendram panaudojimai. Tai labai ženklus supaprastinamas. Daug potencijų e, yra fondų kasdienėme valdyme. Dabar mes įvedame naujas savokas, kurios e, leidžia supaprastinti administracinę naštą, kai kalbama apie auditą ir kontrolę. Taip pat teikiame naują reglamentą, kuris leis mums e, geriau atsižvelgti į e, daugia šalių programų valdymo sudėtingumą. Toliau harmonizuosime esamas priemonės. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad teritorinės sanglaudos savoka, kuri konkrečiai minima Lisabonos sutartyje, uh, taip pat susilaukia dėmesio. Mūsų reglamentuose labai aiškiai pasisakoma už menkai apgyvendintų e, vietovių paramą, skiriant papildomas išmokas. E, periferiniams regionams taip pat e, suteikiama galimybė stiprinti bendradarbiavimą su kaimynais. Na ir toliau kadangi Europa turėtų ir toliau investuoti į savo miestų, regionų tvarų vystimasi maždaug 5 e, procentai e, kai kurių ES e, fondų, tame tarpe ir regionų plėtros fondo turėtų būti skirima būtent tam tikslui. Mūsų pasiūlymuose taip pat norime sustiprinti partnerystę. Norime įtraukti partnerius į programų kūrimą ir valdymą. Mes norime, kad regionai, miestai ir vietos bendruomenės čia vaidintų deramą vaidmenį. Mes manome, kad jie gali rimtai prisidėti prie e, sanglodos politikos ateities, e, ypatingai keliant e, kiekybinius tikslus, atsižvelgiant žinoma ir į strategijos 2020 prioritetus. Mes raginame, kad kiekviena valstybė nari organizuotų partnerystės, dirbdama su regionų vietos valdžios institucijomis, E, su socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Mes e, pasiūlysime gerosios praktikos kodeksą e, tokiai partnerystai, kad galima būtų paremti šį procesą ir prisidėti prie pasikeitimo informacija, patirtimi, rezultatais ir pažangiaja praktika. Na ir pagaliau negalėčiau nepaminėti finansinių išteklių klausimo. Birželio mėnesį komisija pateikė savo pasiūlymą dėl daugiametės finansų programos 2014-2020 metams 276 milijonai eurų yra skirti e, e, for more money in the face of the economic crisis to... E, programai Connecting Europe ir e, mes e, tokiu būdu norime užtikrinti, kad investuosime į išmaningesnę ir išmintingesnė Europa. Tam mums reikia stipresnės valdysenos, geriau e, sistemi, e, sistematizuotos e, valdymo sistemos. E, Tad e, tokia yra mano vizija, kai kalbame apie naująją sanglaudos politiką. Dabar jūs, e, vietos regionų valdžios atstovai, turėtumėte įsitraukti į šį procesą ir per ateinančias diskusijas išsakyti savo nuomonę, įsitraukti į šias diskusijas. Šiame kontekste e, norėčiau E, padėkoti pirmininkaujančios Lenkijos atstoviai, poniai Benkovskai, už jos labai aktyvų darbą e, per e, kelis praėjusius mėnesius ir tikiuosi tokio pat bendradarbiavimo ateityje. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju komisijos nariui, kaip sakėte, paž... pateikėte bendrą apžvalgą, tačiau dabar labiau gilintis į detalės negalime. Dabar norėčiau pradėti diskusiją apie viską, ką kalbėjo mūsų žanginiai kalbėtojai. Noriu diskusiją padalinti į e, tris dalis. Visų pirma, Europa 2020 ir sanglaudos politika, geresni rezultatai ir geografijos klausimai. Pradžioje mes parodysime jums trumpą videofilmuką, e, kuriame pamatysite, kokį poveikį E, fin... sanglaudos politika ir regioninios plėtros fondas turėjo eilinių žmonių gyvenimui. Tada diskutuosime mano minėtais klausimais. Kiek suprantu metu, po to, kai komisija pateikė savo pasiūlymus praėjusią savaitę, mes iš anksto gavome daug pageidavimų pasisakyti. Taigi turime sąrašą. Kalbėti, norinčių kalbėti yra daug, taigi prašau visų kalbėti trumpai, po pusantros minutės. Ir surinkę klausimus paprašysime mūsų pranešėjų sureaguoti į pastabas kiekvieną temą. Dar norėčiau pasakyti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas tiesiogiai ir galite sekti diskusijas Twitter'yje. E, susiraskite nuorodą Europos atvirus, atvirųjų dienų renginiai. Pirmiausia, prieš praein, prie, perinant e, prie konkrečių temų, norėčiau norėtųsi pateikti vieną klausimą. Visų pirma, klausimas ministrai, kuri greitai išeis. Visai neseniai daug kas prognozavo sanglaudos politikos baigti dabartinės sanglaudos politikos baigti. O pirmininkas Baroso kalbėjo, kad naujos sanglaudos politikos principai ir vertybės bus lygiai tokios pačios. Tai bus politika visiems regionams. Kodėl jūsų nuomonė diskusijų pobūdis pasikeitė ir kodėl jūs, dirbdama taryboje, esate įsitikinusi, kad komisijos pasiūlymams ypač tuo klausimu bus pritarta? Ačiū, Manau, kad priežastis ta, kad mes gyvename labai ypatingais laikais, tai minėjo visi. Beveik visos ES valstybės narės išgyvena didelę krizę. Kita vertus, turime politiką, kurią šiek tiek pakoregavus būtų galima e, paversti augimo ir investicijų politiką skirtą visai Europos Sąjungai. Diskusijos šią temą vyksta jau ketverius metus. Ir aiškiai matome, kad ši strategija Europa 2020, norint paversti praktinę apčiopiamą politiką, tai vienintelė politika, kurioje numatyta tinkama įgyvendinimo mm, struktūra. O Lenkijoje, pavyzdžiui, ši politika puikiai gyvenama. Taigi vienintelė politika yra sanglaudos politika. Ji įrodė, kad mm, ją galima gerai įgyvendinti. Šios politikos nauda ir privalumai neapsiriboja viena šalimi, kuri gauna paramą. Ta nauda yra pasklidusi plačiai ir mes turime duomenų, kurie rodo, kad sanglaudos politika Lenkijoje turėjo teigiamo poveikio ir kitoms šalims. Mūsų atveju e, tai yra Vokietija, Prancūzija. Taip, tuoj baigsiu savo pasisakymą. Galiu pasakyti, kad Yra daug veiksnių, kurie tikrai mums, mus skatina ir toliau daug dėmesio skirti šiai politikai. Mes žinome, kad jūs turite išvykti, nes jūsų darbo tvarkiai labai įtempta. Prašau paploti ministrai prieš jai išeinant iš salės. Ačiū. Dabar norėčiau tą patį klausimą adresuoti komisijos nariui. Tikrai teko labai įtemptai dirbti, kad pasiektume šį etapą, kuriame dabar esame. E, buvo paminėta, kad ši politika šiek tiek pakoreguota, tačiau juk mažomis korekcijomis nebuvo apsiribota. Yra tam tikrų revoliucinių pokyčių. Tikrai laiko turėjome nedaug, vos porą metų, galbūt truputį mažiau, tačiau galėjome pasiremti tuo, kas buvo pradėta tada, kai šioje srityje kaip komisijos narė dirbo Danuta. Ji visų pirma kalbėjo apie tikslinį lėšų paskirimą ir panaudojimą. Ir tai jau buvo didelis poslinkis. Taigi dabar turime aiškesnį tikslinį lėšų numatymą. Lėšų panaudojimas racionalizuotas. Ir dabar mes visi esame įsitikinę, kad sanglaudos politika turi būti suprantama kaip investicijų politika. Reikia kalbėti apie investicijas į regionus, tikintis didesnės investicijų gražos nei investuotos lėšos. Taigi ši politika bus ir koncentruota, ir lanksti. Ji bus siejama su tam tikromis sąlygomis ir viskas bus įgyvendinama partnerystės sąlygomis. Reikėtų suprasti, kad bendradarbiavimas bus grindžiamas partnerystės struktūra. Taigi ši politika vystėsi, evoliucionavo ir manau, kad dabar tapo geresnė. Taip tikrai vyko evoliucija, ponė Hubner, kaip sakė komisijos narys, jūs pradėjote šį procesą, jūs buvote to proceso variklis pačioje pradžioje. Kaip jūs manote, ar tikrai pavyko išlaikyti principą, kad tai yra politika skirta visiems regionams, visai Europai, ar jūs tenkina dėrybų eiga? Uh, Manau, kad nemažai iš mūsų, kad 2005-aisiais norint išsaugoti politiką skirtą Europos regionams, reikėjo kovoti labai smarkų mūšį, nes buvo užsimota tokia politika apskritai naikinti, bet mums pavyko ją apginti. Jeigu mes bandėme pasakyti, kad jeigu ta politika liktų vien tik tai e, skurdžiausių regionų e, paramos e, instrumentu, tai ji ateities neturėtų. Nemanau, kad reikia kas septynis metus e, kovoti už regionus, už e, silpniausius e, regionus, bet dabar mes turėtume tuos, kurie yra sukaupę pakankamai patirties ir žinių inovacijų srityje, kitur, turi pastarauti kaip lokomotyvai, kaip varomoji jėga. Antra vertus, turime padėti ir kitiems e, prie to traukinio prisikabinti. E, labai taip pat didžiuojuosi tuo, kad judame tą kryptimį, kurią pasirinkome 2006 metų pradžioje, kad kalbame apie investicijų politiką kad mes investuojame kiekvieno regiono vystimuose augimo potencialą ir kad e, regionai savo stiprybę ir silpnumą turi matuoti globaliu mastu. E, Grįžime e, prie šių problemų, bet aš kreipiuosi dabar į regionų komiteto pirmininkę E, ar jūs esate maloniai nustebusi dabar, kai jau atsirado šie pasiūlymai? Na, nesu taip labai nustebusi, manau, draugė gerai padirbėjome, draugė su parlamentu ir regionų komitetu, kad tų rezultatų pasiektume. Taigi nesu taip ir nustebusi. Aš manau, kad e, naujoji regionų kategorija, pereinamieji regionai, yra geras dalykas daugeliu mūsų regionų ir visiškai sutinku, kad mums reikia stiprios investicijų politikos. Taigi, manau, kad pradžia gera ir kad mes e, ir e, finišą pasieksime su labai gerais projektais. Dėkoju. Mm, dabar persime prie pirmosios mūsų konkrečios temos. Apie tai kalbėjome, jau kai kalbėjome apie mm, sanglaudos ir investicijų politikos sąsajas, kai kalbėjome apie strategiją 2020. Tad e, ir pabandykime pažiūrėti pirmąjį mūsų video filmuką apie tai, kaip sanglaudos politika atneša naudos vietose.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 Kokią mes išmokame per šį projektą? Ir e, skalbimo mašina, ir e, džiovintuvas, kurie daugiausia elektros energijos sunaudoja, taip pat e, vandens pompa, kuri daugiausia elektros energijos mums sunaudoja, E, mums puikiausiai tai buvo pademonstruota. E, aš norėčiau, kad tas projektas ir toliau tęstusi, nes mes jo dėka gerokai sutaupėme. So there, as I say, a very practical example, one of the uh, areas of thematic Taigi, vienas iš temų e, pagal naujus pasiūlymus yra energijos efektyvumas ir atsinaujinantis energijos šaltiniai. Šis e, videofilmukas parodė, e, kokių jau yra pasiekimų. Kaip jau sakiau, yra iš anksto užsirašiusių kalbėti. E, išklausysime kalbėtojų, tada suteiksiu žodį mūsų pranešėjams. Dabar ponas Ramon Harkasol, jis yra regionų komiteto narys. Ačiū, ponė Deivis. Dėkuoju, ponė Hübner, ponė Breso, ponė komisijos nariai Han. Manau, kad tos atvirosios dienos, kurios vyko jau ne kartą, parodė, jog šis renginys yra tikrai labai įdomus e, miestų, regionų atstovams Europoje, ypač žmonėms, E, institucijoms, kurios domisi sanglaudos politika. Ir puiku, kad Europos komisija ir Europos parlamentas e, sutinka su regionų komiteto e, pozicija dėl daugia pakopės valdysenos. Mes manome, kad reikia atsižvelgti į vietos ir regionų valdžios institucijų nuomonę, kai įgyvendinant strategiją 2020. Ça va? Atrodo, kad vertimas buvo ne visas kalbas, ne viskas gerai, atsiprašau, kad jūs nutraukiau, prašom. Taigi, mes žinome, kad Europos parlamentas ir Europos komisija E, teikia didelę reikšmę vietos regionų valdžios institucijoms, ypač kai kalbame apie Europą 2020 strategijos įgyvendinimą. Tačiau mums ir toliau reikia laikytis to bendradarbiavimo principo, kad išvengtume kad e, pagrindi, e, pagrindiniai tikslai, tai yra teritorinės ir e, sanglaudos tikslų įgyvendimas ir teritorinė, teritorinės sanglaudos stiprinimas nebus įgyvendinamas nuosekliai. Ir nebūtų, kad, nebūt, kad būt, būtų išvengta to, jog ims, susitelksime į kitus tikslus ir kitas prioritetas. Priori, priori, priori, priori, priori, priori, priori, priori, priori, Komisija pasakė, jog e, sudarytas biudžetas turėtų būti derinamas su sanglaudos politikos tikslais ir prisidėti prie nuoseklaus politikos įgyvendinimo, pasitelkiant skirtingus fondus. Tai reiškia, jog sanglaudos politika ir toliau turi būti investicijų regionuose pagrindinis instrumentas. Baigiu, ponė, baigiu sako kalbėtojas. Taigi turi būti tiesioginis ryšys tarp Europo 2020 strategijos, regioninės e, politikos. Tai reiškia, jog ši politika ir toliau turi būti formuojama e, siekiant artimiausių biudžetinios e, laikotarpio tikslų. Dėkui. Dėkoju, dabar kalbės Mišel Delebar, Dunkerko meras ir vieno iš regionų komiteto, komitetų vadovas. Prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, galiu visiškai pritarti tam, kas čia buvo išsakyta iki šiol. Sutinku su viskuo, kas buvo pasakyta apie sanglaudos politiką. Taip pat sutinku su tuo, ką pasakė komisijos pirmininkas ponas Baroso parlamente prieš porą savaičių. Jis reikalavo daugiau Europos, mažiau renacionalizacijos. Visą tai yra teisingi siekiai, tačiau galbūt yra tam tikrų trūkumų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Apgailestauju, kad komisijos pirmininko žinia yra susilpninama faktu, kad komisija panašu pasisako prieš uh, E, regionų komiteto poziciją ir parlamento poziciją. Tai yra e, perimti, e, galbūt stengtis pasipriešinti pono Sarkozy ir ponios Merkel siekiams, kurie būtų tarsi damoklo kardu mūsų regionams. Ir ne, niekaip ne, nenubausti tų valstybių, kurios nesilaiko visų e, taisyklių, kurios e, galioja. Aš manau, kad čia reikėtų žvelgti tikrai didžiulį prieštaravimą komisijos veiksmuose. E, Yra puiku, kad e, komisija siekia išvengti sanglaudos politikos renacionalizacijos. Tai yra pagirtina. E, pagirtina ir tai, kad jie pateikė savo pasiūlymus e, dėl vairių regionų tam tikros harmonijos ieškojimo tarp regionų, stengiantis jiems padėti. Tačiau strategija Europa 2020 turėtų prisidėti e, prie to, kad būtų sustiprinta parama tikrai tos paramos tokojantiems regionams. Kodėl Europai atrodo, kad Europa daugiau žino e, ar geriau žino, ko reikia regionams negu regionai patys? E, kita pastaba. Man taip pat kyla klausimas, ar yra prasminga tai, ką siūlo komisija, atsižvelgiant į faktą, jog sanglaudos politika daugiapako, dėl daugiapakopės valdysenos e, yra apkarpoma 5 milijardais eurų e, Connecting Europe programos labui. Aš manau, kad komisija taip taip tik tai suskaidys sanglaudos politiką atskirais sektoriais ir tai yra labai apgai... liūdnas dalykas. Atsiprašau, aš jau baigiau, baigiau, sako kalbėtojas. Atsiprašau, aš suprantu, kad jūs čia atvykote e, klausimų užduoti, bet aš turiu užtikrinti, kad ir kiti galės e, tai padaryti, todėl labai griežtai elgsiuosi su pasisakymui skirtu laiku. Dabar e, pasisakys Michael Schneider. EPP frakcijos e, regionų komitete narys. Ačiū. Būtent kaip šios frakcijos atstovas aš kai ką ir norėčiau pasakyti. E, norėčiau padėkoti ir pasveikinti komisijos narį Haną e, dėl to, kad komisija pateikė savo pasiūlymus praėjusią savaitę dėl sanglaudos politikos. Jūs atvėrėte duris į sanglaudos politikos ateitį. Ir mm, mm, tie, kurie stebėjo vykusias diskusijas pastaraisiais metais, matė, jog tai nėra savame suprantamas dalykas, buvo labai daug sunkumų iškilę ir dabar savo pasiūlymais jūs užtikrinote sanglaudos politikos ateitį prieš įman diskutuoti dėl atskirų jos aspektų ar juos įman kritikuoti, būtent tokią padėką reikėtų jums išreikšti, nes jūs pasirodėte esas e, pats didžiausias regionų draugas, kadangi būtent sanglaudos politika yra vykdoma realiai vietoje, regionuose. Čia regionų komitete Mes visuomet sveikinome e, ir rėmėme strategiją Europą 2020, mes norime, kad jinai gerai veiktų, buvo sudarytas ir ter ter teritorinis paktas e, siekiant įgyvendinti, kiek įmanoma veiksmingiau šią strategiją, įtraukiant vietos ir regionų institucijas. Uh, Tačiau e, aš tikiuosi, e, baiminosi, kad galbūt mes šiek tiek per daug optimistiškai vertinome e, mūsų aspiracijas. Aš nenorėčiau, kad ta strategija nebūtų pernelyg mm, pernelyg daug siekiant, pernelyg plačiai, platus užmojis, kad ji neapribotų regionų. Mums reikia, kad sanglaudos politika e, siektų kiek didesnės regionų integracijos. Tačiau kaip ten bebūtų, aš manau, kad e, šios klausimus mes galėsime artimiausiais mėnesiais e, šiame komitete su kitomis institucijomis labai išsamei aptarti. Tačiau šiandieną galime pasakyti, jog sulaukėme tikrai puikios dienos ir sanglaudos politika turi ateitį. Dėkui. Labai dėkui. Barbara Švarts Žemosios Austrijos e, regionų reikalų ministrė. Ačiū Europos komisijos iškelti iššūkiai ir akcentai, kurie minimi ir Europa 2020 strategijoje. Mūsų nuomonė yra labai reikšmingi e, inovacijos, moksliniai tyrimai, technologijų plėtra, e, energetika yra vieni iš svarbiausių E, aspektų, kalbant apie ateities sanglaudos politiką, tačiau norėčiau paminėti dar keletą minčių, kalbant apie minimales e, dotacijas skirtas ar investicijas skirtas šioms sritims, reikėtų kalbėti ir apie e, tos politikos įgyvendinamumą, pavyzdžiui, ar tose specifinės priemonės, e, specifinių priemonių reikia tam tikriems specifiniams regionams, ar jie turi galimybę pasinaudoti tą teikiamą paramą ir e, ar jie nebus palikti e, likimo valiai. Mano nuomonė, labai svarbu apibriežti e, visas savokas ir e, kiek įmanoma lankščiau reikėtų kalbėti apie e, ne tik tai su produktais ir tam tikrais procesais susijusias inovacijas, naujoves, bet ir apie turist, turizmo srityje taikomas naujoves. Europos regionai yra labai heterogeniški ir mums reikia stengtis atsižvelgti kiek įmanoma į visus. Uh, Europos regionės plėtros fondas turėtų būti labiau stiprinamas. Ypač reikėtų paramą teikti mm, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir yra labai svarbu ir toliau teikti paramą ir stambiosioms įmonėms, kurios užtikrina darbo vietų kūrimą. Ir e, tuo pat metu užtikrina ir mažųjų ir vidutinių įmonių išgyvenimą. Tai yra tam tikros stambios įmonės, kurios yra svarbos regioninių lygmenių. Taigi, mano nuomonė, reikėtų e, šiuose priemonėse numatyti tam tikrą e, veiksmų laisvę. O dėl sąlygų aš esu nusteikusi kiek skeptiškai, nes uh, Pavyzdžiui, tokios šalis kaip Austrija, kurios yra federalinės valstybės, joms gali kilti tam tikrų sunkumų įgyvendinant šią priemonę e, būtent dėl to, kad nacionalinė teisė, nacionalinės teisės nuostatos gali būti ne iki galo įgyvendinamos šioje srityje. Ir paskutinis punktas, tai yra proporcingumo principas įgyvendinant programas, reikėtų ypač stengtis, kad supaprastinimo programos būtų skirtos ne tik tai projektų įgyvendinančioms e, e, subjektams, bet ir tiems, kurie tos projektus valdo. Dėkoju. Ir dar vienas iš anksto užsirašęs kalbėtojas Olga Papenhega iš Vokietijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė Breso gerbiamasis komisijos narį Han. Oh, yes, very... Atsiprašau, nematau kalbėtojo, kur jūs esate, dabar jau matau, ačiū. Ar dabar viskas gerai? Gerai, ponia pirmininkė, dėkoju. Aš esu vienos iš vadinamųjų naujųjų federalinių, e, vienos iš fe, naujųjų Vokietijos federalinių žemių e, atstovas ir dėkoju už uh, E, pastarųjų 20 metų europietišką solidarumą. E, Turingijoje mes e, gavome daugiau kaip 8 milijardus eurų iš Europos struktūrinių fondų nuo, 2000, nuo 1991 metų. Tai prisidėjo prie mūsų Europos vienybės kūrimo. Norėčiau padėkoti už tai, kad Europos solidarumas pasireiškė e, ypač e, tų naujųjų ES valstybių narių ir taip pat naujųjų e, Vokietijos federalinių žemių atšvilgių. Uh, Ir Europos parlamento e, ir mūsų komiteto reikšmė čia taip pat yra labai didelė, ypač šio krizės laikotarpiu. Aš manau, kad ateityje mums reikės daugiau Europos, daugiau vieningumo, mažiau individualumo. Ir yra gerai, kad komisija, kaip ponia komisijos nariai pasakėte, e, daugiau nori investuoti į žmonės. Aš manau, kad e, diskusija šiuo klausimu yra tikrai labai svarbi ir Manau, kad ateityje e, sanglaudos politika plėtosis teisinga linkme. Aš linkiu visiems mums sėkmės dirbant e, ir žengiant šiuo keliu. Dėkoju. Okay, uh, back... Ačiū. Prieš suteikdama žodį mūsų pranešėjams dar išklausysiu keletą klausimų. Prašau prisistatyti, kam atstovaujate ir prašau kalbėti trumpai. Ir dar būt, būtų labai naudinga, kadangi, kad jūs galėtų rasti kameros, gal galėtumėte atsistoti, nes šis posėdis yra transliuojamas. Aš esu iš Prancūzijos. Esu iš Prancūzijos. Pone komisijos nary, jūs kalbėjote apie pereinamosius regionus, tai yra gerai, tačiau vieno dalyko aš iš jūsų neišgirdau. Tai yra kalnų regionai. Lisabono sutartyje yra straipsnis susijęs su teritorinė sanglauda ir skliaustuose yra minimos salos ir kalnų regionai. Norėčiau žinoti, ar yra numatytos specifinės priemonės skirtos būtent tokiems regionais, siekiant užtikrinti teritorinę sanglaudą. Ačiū, suteiksiu žodį komisijos nariui, kuris atsakytų, ar Europos parlamento narių Kas nors iš Europos parlamento narių norėtų pasakyti? Pone Rambak, taip, prašom. Ja, Karin Kadenbach, Mitglied des Europäischen Parlaments, aber auch 16. Dėkoju. Aš e, ne tik esu parlamento narė, bet ir 16 metų e, savivaldybių politikos e, formuotoja buvau, taigi man asmeniškai tai labai svarbi tema. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariui, kuris regioninės plėtros komitete buvo puikus e, mūsų pokalbių kolega, mūsų partneris. Ir e, kalbant apie e, tarpinių regionų klausimą, kurį mini ir regionų komiteto atstovai, aš manau, kad jį tikrai reikia akcentuoti. To dar trūksta komisijos dokumente. Aš manau, kad E, regionai iš tiesų turi ateityje glaudžiau bendradarbiauti. Tačiau man kyla problemų dėl tam tikro kit, kito aspekto. Prisiminčiau tą paminėtą video įrašą. Aš esu narė ir aplinkosaugos e, komitete ir man e, filme minėtas projektas labai rūpi ir labai gaila, kad negalime negalime niekaip e, suvaldyti valstybių narių nacionalinių interesų ir nacionalistinių veiksmų gyvendinant panašaus pobūdžio projektus. Pone komisijos nary, aš manau, kad būtent ES lygmenių mes turime e, suvokti sanglaudos politikos ateityje svarbumą. Tad manau, kad apie tokį, tokį aspektą jums dar reikėtų uh, pamastyti e, išsameu ir e, apie tai dar verta bus pakalbėti ir ateityje. Dėkui. Muito obrigado, Luís Paulo, membro da Comissão Regi. Um, eu queria dizer. Ačiū. Aš esu iš regionių reikalų komiteto. Mano nuomonė, sanglaudos politika yra labai svarbi, norint e, išbristi iš šio labai sudėtingo laikotarpio svarbiausios problemos, su kuriomis susidurėme, tai yra konkurencijos iškraipimai ir e, struktūrinės pusiausviros nebuvimas. Taigi valstybės narės susidurė su likvidumo investicijų problemomis ir valstybės narės po vieną negali skatinti augimo. Sunkumų kyla ir bankams, kai reikia finansuoti investicijas. Taigi Ši politika labai svarbi, norint užtikrinti tolesnį augimą ES. Fondų taisyklių supaprastinimas, prieigos prie fondų gerinimas yra e, svarbus kaip niekada. Sanglaudos politika yra svarbi priemonė daugelie šalių sanglaudos politikos lėšas reikėtų didinti 10 procentų. Tų 10 procentų reikia kai kurioms valstybėms narėms. Bendro finansavimo mm, riba turėjo būti 85 procentai, bet manau, kad reikėtų mm, subsidijas didinti 10 procentų. O kalbant apie sąlygas, jos nėra teisingas dalykas. Nežinau, kodėl dėl stabilumo ir augimo pakto iš kai kurių regionų turi būti apimama, atimamas finansavimas. Kai kurie regionai atrodo bus dabar automatiškai baudžiami. Dėkui, aš noriu pasakyti, kad e, per e, kitą pokalbio dalį ir kalbėsime apie tokius dalykus kaip sąlygi, sąlygų nustatymas išorės, e, vidaus sąlygų O dabar gal pabandykim e, daugiau kalbėti apie sąsają tarp sanglaudos politikos ir strategijos 2020. Tokiu būdu galėsim daugiau dalykų aptarti. Dabar Šūn Keliai prašė žodžio, suteiksiu jums žodį, o paskui vėl prelegentams leisiu atsakyti. Dėkuoju, pane pirmininkė, puiku čia matyti tiek puikių žmonių iš vadovų, komisarų. Iš tikrųjų, reikia mums daugiau Europos, bet labai svarbu, kad e, mums e, reikia lygios e, Europos. Mes turime gerų pavyzdžių, kai kalbame apie sanglaudos politiką. Mes čia dabar matėm tokį video filmuką, kur vienas ponas e, labai džiaugiasi sanglaudos politika, bet mums reikia šitoje srityje daug daugiau padirbėti. E, reikia ateityje maksimaliai e, iškelti sanglaudos politikos privalumus ir buvimo Europoje privalumus. E, viena iš minčių, kurie atsirado, kalbant apie galimą išeimą iš krizės, tai tų tarpinių pereinamųjų regionų e, kategorijos sukūrimas, aš norėčiau išgirsti iš komisijos e, pusės, kaip tai gali įtakoti būsimas diskusijas dėl biudžeto ir dėl sanglaudos politikos ateities. Aš labai prašyčiau pasisakančiųjų e, apie sąlygų kelimo problemas dabar nekalbėti. Yra pasiūlymuose kitokių dalykų, e, kai kurie iš jų ir susijęs su lankstumu. Ir aš noriu paklausti, stengiantis e, suderinti sanglaudos politiką su strategija 2020, ar nežengime per toli, ar nepradėsime per nelik diktuoti regionams, ką jie turėtų daryti. Suteiksiu žodį ir ponai komisarui, tačiau pirmiau norėčiau, kad pasisakytų ponė Breso. Dėkoju. Mano klausimas yra gana kompleksiškas. Mums kyla susirūpinimas dėl to, kad Europa 2020 strategija, su kuria mes sutinkame, e, kuri yra sanglaudos politikos e, centras, vis dėlto jai iškyla pavojus, kad, bus suvaržy, kad, kad jinai bus tam tikras suvaržymas vykdant tą sanglaudos politiką. Uh, kadangi atskiros teritorijos, atskiri regionai pasižymi skirtingą specifiką. Svaržant teritorijas e, tokiais dokumentais gali iškirti tikrai labai e, didelių problemų. Tačiau jeigu vietos e, regionų valdžios institucijos bus realiai įtrauktos į e, sutartis, tam tikros, e, vykdant tam tikrus projektus, tuomet bus išsaugota galimybė regionų projektus, regionuose vykdomus projektus prita, priderinti prie Europą 2020 nuostatų. Tačiau tas teritorinis paktas turėtų būti mūsų atskaitos taškas. Mums reikėtų tas, tas, tas įvairias sanglos politikos dvi sritis taip suderinti. Dėkuoju. Uh, Noriu pasakyti, kad lankstumas paprastai reiškia išimtis iš taisyklių. Tai dėl to taisyklės tampa sudėtingesnės o tai visada kelia problemų ir yra iššūkis tiems, kurie rengia teisės aktus. Tas iššūkis buvo aktualus prieš penkerius metus, jis tebėra aktualus ir dabar. Taigi pusiausvyra tarp lankstumo ir taisyklių sudėtingumo ar paprastumo bus labai svarbus dalykas. Bet žinoma, svarbu, kad turėtume strateginį požiūrį kuriuo dabar yra žengiama dar mm, toliau, tai yra Europos tikslai yra susijęmi su teritorijų specifika, su geografinė specifika. Ir manau, kad tai mums turėtų padėti e, pasiekti tinkamos pusiausvėros tarp bendrų Europos tikslų, o čia šiuo atveju turima galvoje Europos strategija 2020 ir pusiausvėros su regioninę specifiką. Tačiau noriu pasakyti, kad procesas vyksta ne tik iš viršaus į apačią, bet ir iš apačios į viršų. Taigi vietos subjektai turi būti pasirengę pasirinkti strategiją, turimus, identifikuoti turimus išteklius ir žiūrėti, kaip e, tikslus vietos tikslus galima susijęti su bendrais Europos tikslais ir 11 pasirinktų prioritetų. Taigi procesas yra abipusis. E, vyksta ir iš viršaus į apačią, ir iš apačios į viršų. Ir tai turėtų padėti sukurti tinkamą pusiausvyrą. Ir pritariu poniai Breso, kad tai galima pasiekti pasirašius tam tikrą susitarimą. Taigi tas pagrindinis klausimas. Um, lankstumas ir susitelkimas į tam tikrus tikslus. Ar Kaip yra su to sąrašu? Ar tas sąrašas labai griežtas ir galima rinktis tik iš jo ir žiūrėti, kas iš to sąrašo tinka? Ir dar ypač noriu jūsų paprašyti pakalbėti apie pereinamosius regionus, nes apie tai buvo patikta nemažai klausimų. Na, dėl vairovės kalbėsiu dabar vokiškai. Dėl pereinamųjų regionų ar, ar Europa 2020 strategijos. Mes matome, kad jau dabar daugiau kaip 90 procentų regioniniai plėtrai skirto, regioniniai politikai skirto biudžeto gali būti skiriama remiantis e, Europą 2020 strategiją ir jos tikslais. Taigi mes čia nekūrėme dviračio iš naujo. Mums labai svarbu, kad tuo remiantis mes e, laikytumėmės integruoto požiūrio principo ir sustelktume į vieną temą, kuri galbūt galėtų apimti įvairius aspektus. Pavyzdžiui, kalbėti apie vidu, mažas ir vidutinės įmonės ir jų e, poreikius sieti su, pavyzdžiui, inovacijomis, technologinė plėtra. Ir e, galima būtų dar toliau žengti ir galvoti apie E, paslaugų kokybės gerinimą ir panašius dalykus. O kai kalbame apie energetiką, apie energijos taupimo efektyvumą, tuomet e, ši tema yra iš tiesų labai plati. Ja, išsameu analizuojant būtų galima pasakyti, kad niekam nereikėtų baimintis, kad e, ji nebus įgyvendinama pakankamai efektyviai. Mums labai svarbu, kad būtų prisimtas įsipareigojimas nustatyti labai aiškiai apibrieštus tikslus, tam tikrus kiekybinius tikslus, būtų galim, būtų, kurios būtų galima priskirti, priskirti prie Europą 2020 strategijos e, tikslų, įtraukti į tos strategijos kontekstą. E, kad tie tikslai būtų tikrai realiai įmanomi įgyvendinti. Daugeliu, daugeliu vietos e, regionų valdžios institucijų nepatinka tai, kad tai, to, siekiant tų tikslų programos nėra pakankamai, pakankamai tiesiogiai susijusios su vienu ar kitu regionu. Taigi tikslus reikia apibriežti labai realistiškai ir atitinkamai nustatyti paramos tiks, e, e, sumas. Jos turi būti e, labai konkrečiai, e, tos sumos turi būti apibrieštos labai konkrečiai, nustatytos labai konkrečiai, reikia kalbėti apie 1 ar 4 procentus ar 3 procentus ir kiekvienas regionas turi žinoti, kokią, kokią e, paramą jisai gali pretenduoti. Ir ateityje, būsimajame paramos e, tikimo periode mes e, turėsime mažiau e, silpniau išsivyščiusių regionų, negu, buvo, iki, negu jų buvo iki šiol. Ir ateityje mes galvojame, kad bus, jų bus 84 e, e, nuo 84 jų skaičius mažės iki 68 ir taip mes veiksmingiau galėsime e, skirstyti savo paramą. E, yra labai svarbu e, numatyti tą konkretų pereinamųjų regionų skaičių, kad veiksmingiau galėtume skirstyti paramą. Vidutiniškas tokių regionų PVP yra 83 e, e, procentai, o išsivyščiusių regionų BVP yra 122 procentai. Taigi mes matome, koks didelis yra skirtumas tarptų regionų. Pereinamieji regionai, e, kaip sakyta, jų pajėgumas, jų BVP yra 83-84 procentai. Ir taip pat reikia atsižvelgti į tai, kiek realiai, e, koks realiai yra e, dirbančių žmonių skaičius tokiuose regionuose. E, tas tie skaičiai taip pat pereinamuose regionuose ir, pavyzdžiui, išsivyščiusiuose regionuose yra labai skirtingi, tas skirtumas yra didžiulis. Mums reikia toliau skatinti e, mažiau išsivyščiusių regionų e, tolesnę plėtrą, kad jie prisi, prisivytų išsivyščiusiosios. Dėkoju. Ačiū, dabar perkime prie kitos e, temos, tačiau dabar norėčiau paminėti regionų žvaigždžių apdovanojimus. Komisija tos apdovanojimus teikia nuo 2008 metų ir šią savaitę atvirųjų dienų renginių metu bus e, skelbiami nauji pretendentai apdovanojimus. E, trys kategorijos yra labai svarbios e, - išmanus augimas, tvarus augimas ir visus apriepiantis draugimas, integracinis augimas. Taip pat yra ir e, komunikacijų apdovanojimas. Norėjau tiesiog paminėti šį faktą ir visą informaciją galite rasti regionų generalinio direktorato puslapyje. Dabar pereitiname prie kitos temos, tai yra geresni rezultatai. Komisa, komisijos narys, pristatydamas pasiūlymus, sakė, kad nori didelio šuolio pirmin m, mm, rezultatų prasme. Jau girdėjome tam tikrų minčių iš salės, dabar pasižiūrėkime videoklipą. Jag heter Amal, Amal Yasam och kommer från Kurdistan. Mano vardas Amal Yasam, esu iš Kurdi, Kurdistano, iš Irako, esu e, Katarina, jau gyvenu 20, e, Katarina Holme, Švedijoje gyvenu jau 21 metus. Aš nusprendžiau e, kurti savo verslą, pasinaudodama ES paramą, man buvo padėta ir prieš vienerius metus įkūriau savo įmonę. Švedijoje įkurti įmonę yra labai sudėtinga dėl biurokratijos, dėl didelės biurokratijos. Tačiau man buvo padėta e, pildant įvairiausias e, dokumentus ir aš įkūriau savo įmonę, kuri, kaip jau minėjau, e, pradėjo savo veiklą prieš metus ir dabar įmonės pelnas yra padvigubėjęs. Dėkuoju. Čia išgirdome, kaip finansavimas padėjo Amal padėti savo verslą ir įveikti visus sunkumus. Ar apskritai kalbant apie politiką, e, politika galėtų padėti pasiekti geresnių rezultatų? E, porą mm, žmonių yra užsirašę kalbėti iš anksto, po to suteiksiu žodį visiems likusiems. Dabar Flaukliukas, jis yra Liverpoolio miesto tarybos e, nari ir. Dėkoju, ponė Hübner priminė mums 2005 ir tą mūšį, e, kai kovojame už e, sanglaudos politika iš tikrųjų teko tai padaryti, bet ir dabar e, tie, kurie nori sanglaudos politikos, e, turi prie to prisidėti. Ir teisingai buvo pasakyta, kad tai turėtų būti investicijų, o ne išlaidų politika. Tai tos investicijos turi pagerinti milijonų žmonių gyvenimą. Ir tie žmonės gyvena ir e, labiau išsivyščiusiuose ir menkiau išsivyščiusiuose regionuose. Turime užtikrinti, kad mūsų programos siektų konkrečių rezultatų, antraip tai bus iššvaistyti pinigai. Merseyside grafystėje nuo 2000 iki 2006 mes turėjome specialią finansavimo priemonę, investicijų fondą ir reikia pasakyti, kad iki šiol tas fondas e, susigražina pinigus. E, mes sugebėjome arba išsaugoti, arba sukurti 54 tūkstančius darbo vietų, sukūrėme 1500, 15 tūkstančių naujų įmonių. E, keletą minčių e, apie tai, kas šiandien čia buvo pasakyta. Turime įtraukti vietos žmonės. E, Vien tik tai reguliuodami tą politiką nacionaliniu lygmeniu iš viršaus nieko nepasieksime. E, būtina suvokti, kad reikia dirbti su vietos žmonėmis, su vietos valdžia. Ir aš džiaugiuosi tais penkiais procentų, kurie yra rezervuoti miestams. Tų investicijų reikia, jie privalo turėti galimybę išleisti juos savo augimui, regeneracijai. O e, kitas svarbus dalykas yra įtraukti miestus pačias programas e, formuojant. E, turi būti žiūrima ne vien iš viršaus žemyn, bet taip pat veikiama iš apačios į viršų. Dabar apie ekonominį saligiškumą kuris yra numatomas. Suprantu, dėl ko tai siūloma. Anksčiau mes tokių sąlygų taip pat matėme. Pavyzdžiui, turėjome 5 procentų veiklos rezervą, kur regionai siekdavo tam tikro tikslo, jeigu jie jį pasiekdavo, gaudavo tuos 5 procentus. E, ir tai buvo tarsi riestainio ir lasdos politika, o dabar mes matome likus vien tik tai lasdą. Jeigu neįtrauksime regionų į programų e, sudarimą, o vien tik tai turėsime gero elgesio kodeksą, tai tikrai gali sukelti mums problemų. Kol kas dėja nėra tinkamo mechanizmo, kaip įtraukti piliečius ir regionus į tas programas. E, labai būčiau dėkinga, jeigu galėtumėte mums pasakyti, kaip tos programos įtrauks vietos ir regionų valdžią ir ar komisija tai nustatys kaip privalomą dalyką prieš skirdama finansavimą. Dėkuoju, o dabar vieno Lenkijos miestų meras. Aš labai atsiprašau, kad nemoku ištarti jūsų pavardės, gal pats pasisakytumėte. Dėkuoju, ponė pirmininkė, geriausias tarimas, kokį esu girdėjęs per savo gyvenimą. Gerbėmieji, ponės ir ponai. Keletą trumpų pastabėlių norėčiau pasakyti apie esminius principus. Sanglaudos politika buvo suformuota tam, kad sumažintų išsivystymo skirtumus tarp valstybių narių ir regionų. Nepamirškime, kad net ir tame pačiame regione galime surasti didelių vystimosi skirtumų. Ir e, iš tikrųjų, e, logiška turėti tam tikras priemonės anglodas politikoje, kurios padeda sumažinti skirtumus vieno regiono viduje. Mes mano šalyje turime gana gerai išsivyščiusių miestų ar konurbacijų, greta kurių yra ir menkiau išsivyščiusių vietovių. E, kur iš tikrųjų sanglaudos politika veikia sėkmingai? Daug, daugelis Lenkijos regionų e, šia prasme e, labai gerai pasinaudojo sanglaudos politikos privalumais. Vienas iš mūsų regionų jau tuoj taps pereinamuoju. Ir Galbūt dar kartą reikėtų grįžti prie sanglaudos politikos šaknų. Galbūt tą politiką reikia geriau valdyti, taip kad ji veiktų e, veiksmingiau. E, finansavimas turėtų būti labiau prieinamas e, ir atnešti daugiau naudos už tą pačią pinigų sumą. E, mums reikia geriau ją kontroliuoti to siekiant ir ji turi būti realistiškai prieinama, turi būti geriau suderinta su kitomis e, ES politikos rytimis. Daugiau laiko man neskirsite, ponė pirmininkė, bet aš norėčiau dar keletą žodžių pasakyti apie tą sąlygiškumą. Keletas e, pasisakiusių minėjo tas sąlygas Kažin, ar dabar geriausias laikas pateikinėti e, pasiūlymus e, dėl kažkokių baudų e, už e, nacionalinių vyriausybių klaidas. E, sanglaudos politika velniškai svarbi, ypatingai skurdesniems regionams, nes ji padeda jiems padidinti augimo ir kon konkurencingumo galimybės. Dėkoju. Grįšime prie e, makroekonominių sąlygų, kai suteiksiu žodį komisijos nariui. Dabar aš noriu paklausti, kas dar norėtų užduoti klausimą. E, kai kalbame apie tą geresnio įgyvendinimo problemą, kaip galime užtikrinti, kad e, sanglaudos politika būtų geriau valdoma ir kontroliuojama. Ačiū pirmininkė už teiktą žodį. Aš esu Ivan Žagar, esu Slovenijos delegacijos narys. Tikrai sanglaudos politika atliko svarbu vaidmenį Slovenijoje, skatino vystimasi, tačiau turiu pasakyti, kad įvairios šalis yra sukūrusios skirtingas sistemas. Taigi reikia siekti pusiausviros tarp didelių projektų ir tuo pačiu metu neužmiršti ir mažesnių projektų, kurie svarbus dideliai visuomenės daliai ir kurie padeda pagerinti mm, gyvenimo kokybę reg vieno regiono tam tikrose vietovėse. Turiu klausimą ir mintį. Jūs minėjote kiek BVP, kokią BVP dalį šalis skiria investicijoms. Tačiau turiu pasakyti, kad tai yra ne tik ES, bet ir nacionalinių vyriausybių problema. E, bėda ta, kad sistema yra per daug e, griežta, per daug. Joje yra per daug sąstingio ir manau, kad skirtumai tarp atskirų regionų dabar yra atsiradę būtent dėl tos sistemos nepaslankumo. Ar būtų dar klausimų? Jei ne, tada komisijos nariai girdėjote bendras reakcijas, ponia Breso e, tas makroekonominės sąlygas prilygino raudonam skudurui, kurio mojuojama jaučiui prieš nosį. Taip pat buvo klausima, kodėl regionai turi būti baudžiami už nacionalinių vyriausybių klaidas ir taip pat kaip reikėtų padėti su sunkumais E, susidurintiems regionams. Flau Lukas e, sakė, kad yra daug e, sąlygų, per daug griežtų sąlygų ir nepakankamai paskatų. Taigi, kokios pusiausvėros čia reiktų? Prašom. Druck zu verwischen kad nesukurčiau įspūdžio, kad dvi valstybės narės parašo laišką ir komisija iš karto joms paklūsta. Aš turiu pasakyti, kad dėl tų makroekonominių sąlygų jų nustatinėjimas buvo tikrai ne tų dviejų konkrečių vyriausybių e, reikalavimas, o tai buvo komisijos e, siekis. Nes susidarykite įspūdžio, kad e, dvi valstybės diktuoja sąlygas, 26 joms paklūsta. Visos e, nuostatos kurios, ir pasiūlymai, kurie buvo pateikti, jie yra pakankamai suderinti, juose yra rastas, rasta pusiausvyra tarp skirtingų valstybių narių interesų ir susidar, ir taip sudarytas, e, turi sudaryta galimybė e, protingai taikyti principus, kurie būtų priima, priimtini visoms 27 valstybėms narėms. Ir, ir e, tai yra ir tam tikras kompromisas. Ir galbūt visi tie pasiūlymai nėra lengvi suprasti, net ir skaitant savo gimtają kalbą, tačiau noriu pabrėžti, kad jeigu apskritai bus taikomas tas straipsnis, tokį straipsnį mes turime jau nuo tada, kai buvo įkurtas Anglaudos fondas jisai nebuvo taikomas realiai niekuomet. Ne dėl to, kad mes nedrysome, o dėl to, kad tiesiog nebuvo tam būtinybės. Ta taisyklė nurodo, kad valstybės narės paaiškėjus, kad jų biudžeto deficitas yra per, per didelis, ir jos net neįgyvenina savo augimo tikslų, tuomet komisija gali pateikti savo pasiūlymus ir turi juos pateikti e, siekiant e, atitinkamai kovoti su tomis, e, susidoroti su tomis valstybėms narėms kilusioms problemoms, e, problemomis. Ir tokios priemonės imtis nebus jokio jokio tikslo, jeigu mes nematysime, jog šita priemonė, nėra, e, e, jog šiai priemonė yra naudinga ir, teiks, ir tikslinga. Tad yra aišku, kad ši e, priemonė yra taikoma būtent tokiame kontekste. Tai yra, jeigu valstybė narė ne pirmą kartą nusižengia vienoms ar kitoms taisyklėms, tuomet kaip paskutinė priemonė turi būti taikomi tam tikri sankcijos mechanizmai. E, regionų atstovams yra labai svarbus tas aspektas, jog e, bet kokios priemonės dėl sankcijų yra taikomos atsižvelgiant ir į E, tam, ir į proporcingumo principą. Aš nelabai įsivaizduoju, kad galėtų nukentėti, dėl, tokios, dėl tokio principo galėtų nukentėti e, regionų veiklos programos, kadangi kai kurios programos įgyvendinamos E, atsižvelgiant į to galimo e, sankcionavimo, gal, galimų sankcijų proporcingumą. Yra, buvo pateiktas argumentas, kad yra per daug sankcijų ir per mažai paskatų. Tai yra, kad per daug akcentuojamas baudimas ir mažai atlyginama už pasiekimus. Ką galėtumėte pasakyti apie tai? Mes dabar tik kalbame apie sankcijas, o ne apie paskatas. Manau, kad ponė Schneider ir kai kurie kiti kalbėtojai sakė, kalbėjo apie tai. Man atrodo, kad 99 procentam pasiūlymų yra pritarta. Išgirdau pritarimą ir nedaug laiko buvo skirta prieštaravimams. Manau, kad toks būtų bendras vaizdas o ponas Delabar sakė, kad jūs esate likdamoklo e, kardas kabantis virš regionų, tačiau komisijos narys sakė, kad e, sankcijos bus taikomos tik tada, jeigu regionai nuolat nesilaikys sąlygų. Taigi aš noriu paklausti, ar jūs pritarėte tam, kad sanglaudos politikos veiksmingumą labai mm, veikia bendra ekonominė aplinka, kurioje ta politika įgyvendinama? Taigi, reikia tinkamos ekonominės aplinkos, kad e, ši politika tinkamai veiktų. Ar pritarite? Na, pagal jūsų logiką išeina taip, kad jeigu aplinka, ekonominė aplinka bloga, tai jūs paprasčiausiai išjungiat sanglaudos politiką ir einat namo. Ir ją užmirštat. Na, žinoma, e, reikia gero e, geros makroekonominės aplinkos, bet atsitraukimas nuo sanglaudos politikos, jeigu makroekonomika neveikia, nėra tokia logika, kurią aš suprasčiau. Aš e, e nemanau, kad e, kalbant apie teisės pagrindą, mes galėtume lyginti su e, sanglaudos fondu. E, ir sutartyse nėra sąsajos e, tarp makroekonominės politikos ir, ir fondų. E, dabar, e, kur yra logika, kad e, jeigu vienoj politikos rytyje bus klaidų, tai bus baudžiama kitos politikos ryties instrumentais. E, aš manau, kad tai prieštarauja e, logikai apskritai ir konkrečiai e, tai logikai, e, pagal kurią mes dabar bandome padėti Graikijai. Taigi yra daug argumentų už e, ir prieš. Aš labai tikiuosi, kad ir jūs savo diskusijose e, galėsite juos išdėstyti. Aišku, reikia atsižvelgti į, į visus už ir prieš. Reikia pagalvoti apie e, sankcijas. E, Sanglaudas politikoje yra numatyta visa virtinė tokių priemonių, kurių e, kraštutinė yra pinigų atsijėmimas, susigražinimas reaction to what you've heard about uh, macro conditions. Ačiū. Dabar kreipiuosi į ponę Breso, kalbant apie makroekonominės sąlygas. Kas labiau pasiteisina, ar sankcijos ar paskatos? Tas 5 procentų rezervas yra pakankamai didelė paskata. Dabar mes tiesiog kalbėjome labiau apie nustatomą sąlygą, salgiškumą mm, ir mažiau minėjome atlygį. Uh, uh, Manau, kad tas botago ir meduolio principas yra gana veiksmingas, na, bet kartais jo neverta taikyti. Mes e, e, galbūt, e, galbūt ne ta institucija yra iš viso kritikuojama. Aš manau, kad sanglaudos politika tai yra ilgalaikė investicijų politika. Ir valstybės narės ir taip pat ir regionai, kurie e, gauna tuos pinigus daugumą atvejų, turi galimybę plėtoti ilgalaikę investicijų politiką. 65 procentai viešųjų investicijų Europoje yra teikiamos e, būtent regionams ir e, savivaldybėms. Ar e, š, būtent tie subjektai, ar tie regionai, tos teritorijos turi tik tai 15, sudaro tik tai 15 procentų e, valstybės e, skolų dalį. Ir aš manau, kad į regionus reikia investuoti ir tie, tos investicijos yra daromos galvojant apie ilgalaikius tikslus ir ilgalaikę naudą. Uh, Lisabonos sutartis mūsų institucijai patikėjo uždavinį saug, iš, e, e, ginti tą, e, tos regionų interesus ir jeigu iškiltų reikalas, tos interesus ginti ir Europos teisingumo teisme. Tačiau, kai kalbame apie šį kontekstą, kurį dabar analizuojame, tuomet mūsų institucija tarsi nėra tas e, adresatas, į kurį reikėtų greip, kreiptis. E, e, manau, kad kraštutiniu atveju būtų galima kreiptis į Europos Teisingumo teismą dėl subsidiarumo principo pažeidimo, kadangi iš tiesų yra E, regionų, kurie e, pažeidžia, galbūt pažeidžia tas e, nustatytas sąlygas, tačiau sal, bausti vieną ar kitą subjektą reikia pagal realiai nustatytas sąlygas ir galvojant apie tai, ar tos sąlygos yra tikrai, ar, ar tos sankcijos yra proporcingos. Propon, Visi regionai e, yra parodę, jog jeigu yra nutraukiamos ilgalaikės investicijos, tuomet to, tose regionuose sustoja ūkio augimas, sustoja tų regionų plėtra. Tad gali įvykti taip, kad investi, investuotojams iškyla dar daugiau sunkumų, negu jų buvo iki šiol. Dėkuoju. Na, šiandien tos problemas neišspręsime, dėrybas bus ilgas ir sunkios, o dabar pabandykime pereiti prie trečiosios mūsų uh, pavakarės temos, geografiniai dalykai. E, ministrė Bienkovska uh, labai aiškiai kalbėjo apie tai, kodėl regioninės strategijas kuriant būtina atsižvelgti ir į geografinį elementą. Dabar pažiūrėkime paskutinį mūsų video filmuką prieš pradėdami diskusiją. Dr. Szabó László pénzügyőr száll esu kapitonas Lašlo Sabo, aš dirbu muitinėje ir mes atsakome už Dunojaus upę kertančius žmonės ir krovinius. Elekt elektroniniai e, žemėlapiai gali nustatyti laivų vietą ir leidžia mums kontroliuoti tuos, kurie kerta upę. E, su ES finansavimu e, efektyviau keičiamas informacija tarp Vengrijos, Serbijos, ir, ir Kroatijos pareigūnų. Taigi, e, vienas iš e, naujojo teisėkuros e, paketo elementų yra sustiprintas makroekonominis elementas, matėme tai filmuke pavaizduota, žinome, kad tokia panaši strategija yra Baltijos jūros regione. Georgios Kaminis atėjo numeras. Google? Okay. Κυρίες και κύριοι, παρόλο που όλες... Ponios ir ponai, dauguma anksčiau kalbėjusių kolegų yra ne iš tų šalių, kurios tikrai susiduria su krize, tačiau jie visi reiškia solidarumą su regionės ir vietos valdžios institucijomis tose šalise, kurioms tenka įveikti praktiškai egzistencijos krizę. Daug kas kalbėjo apie makroekonominių sąlygų laikymasi regioninės politikos kontekste. Aš pritariu išsakytoms mintims, bet norėčiau kalbėti ir apie paskatas, ne tik apie sankcijas. Aš norėčiau pakalbėti apie miestus, kurie žinoma yra bendros geografinės sąrangos dalis. Kalbėdami apie sanglaudos politiką, neturėtume mąstyti tradiciškai, kalbėti apie šiaurę ir pietus, rytus ir vakarus. Arba apie tuos regionus, kurie daugiau sumoka, negu daugiau gauna. Daugiau sumoka, negu gauna. Yra dar vienas regioninės politikos matmuo. Juo yra atsižvelgiama į geografinę specifiką ir ieškoma sprendimų įvairiose valdžios lygiuose, taip pat dėgiamos inovacijos. Pasiūlymai skirti urbanistinėms regionams, kurios pateikia policija, atsiprašau, komisija tikrai yra didelio užmojo, Ir aš tikiuosi, kad Europos komisija tikrai pasieks, kad tie pasiūlymai būtų patvirtinti e, ir laimės prieš tuos, kurie reiškia abejonės dėl to didelio užmojo tikslų ir teigia, kad Europos, Europos Sąjunga neturi kompetencijos šiuose strityse. Tokia politika turi įtakos miestams, turiu galvoje viešųjų paslaugų, aplinkos, energetikos politiką. Reikia, kad pramonė vystytųsi tvariai, tačiau tai yra didelis iššūkis sanglaudai. Nes už statistikos ir skaičių, kurie daro tikrai didelį įspūdį, e, už BVP, už miestų BVP domenų, dažniausiai slypi kitokia ekonominė ir socialinė tiesa, kuri tikrai nėra tokia įspūdinga ir kurią atskleidžia kiti rodikliai, ne BVP rodikliai. Krizė visų pirma paveikė miestus, miestų konurbacijas ir tik tada persimeta į kaimo vietovės. Mes manome, kad e, kalbant apie vystimosi fondą ir socialinį fondą, politika bus horizontali. E, žodis miestai, urbanistika mm, komisijos pasiūlymuose kartojama, kartojama keturis kartus. Yra numatytas finansavimas miestų plėtrai. Ir kyla klausimas, kaip viskas bus įgyvendinama atsižvelgiant į kitas iniciatyvas. Turiu galvoje merų susitarimą, kitas priemonės, taigi koks yra ryšys tarp šios politikos ir naujos Interreg programos. Taip pat kaip yra su investicijų riba 0,2 procento e, sanglaudos fondo. Kalbėtojas nutraukiamas, dabar ponas Molinaro iš e, Venecijos regiono. Onorevoli relatori, signore e signori, rappresent. Gerbėjai pranešėjai, ponės ir ponai, esu regioninis ministras atsakingas už švietimą universitetus e, Italijos e, tolimojoje šiaurėje. E, mūsų regionas yra pasienio regionas ir bendradarbiavimas, tarptautinis bendradarbiavimas yra įrašytas mūsų DNR Reikia pasakyti, kad e, net ir šaltojo karo metu mes sugebėjome palaikyti neblogą dialogą su buvusios Sovietų sąjungos regionais. Bet dabar, e, kalbant apie laikotarpį nuo dabar iki 2020-ųjų, mums kyla nemenkas nerimas dėl e, sanglaudos politikos ateities. Ši politika mūsų regione mm, visada nešė pridėtinę vertę ir e, leido jam išlikti konkurencingu. E, mes matome, kad pasiūlymuose regioniniai planai turės būti priderinti prie strategijos 2020. Mums reikia investicijų į švietimą, kad galėtume likti bendruomenę paremtą mokslu. Džiaugiamės žinoma, kad komisijos pasiūlymuose numatyta, kad ir po 2013 metų bus e, remiamas konkurencingumo vystimasis ir kad jūs pabrėžėte teritorinio bendradarbiavimo vaidmenį. Džiaugiamės, e, kad komisija teritorinį bendradarbiavimą akcentuoja. Mes norėtume sujungti, susijęti universitetus, bet e, šiuo metu regioninę paramą šioje srityje prarandame. Mes norime, kad um, Adrijos jūros regione geriau veiktų rektorių konferencija, galvojame apie bendrą sekretoriatą. Uh, kuris e, būtų įkurtas čia, Briuselėje, ir kuris koordinuotų darbą Adrijos jūros regione. Aš norėčiau padėkoti ir e, poniai Hübner, ir regionų komiteto pirmininkiai už jų pastangas išlaikyti e, regioninę politiką tokią, kaip ji yra. Mes ir toliau dirbsime su savo partneriais, e, siekdami užtikrinti, kad regionai plėtotųsi taip, kaip numato strategija 2020. Rapporteur on the EGTC regulation. Where are you, sir? You... Dabar kalbės Galicijos atstovas. Nematau jūsų, dabar jau pamačiau, sunku rasti jūs tokia didžioje salėje. Ačiū, ponė Deivis. Atėnų meras ką tik sakė, jog ekonominė ir finansų krizė nevienodai e, kilo, nevienodai, nevienoda jėga e, sudavė smūgį vairiose valstybėse narėse. Ir vis dėlto šios diskusijos, e, juose dažnai išriškėja šis klausimas, daugelis valstybių narių turi taupyti, dauguma valstybių narių, jos piliečiai turi prisitaikyti prie naujos ekonominės padėties ir šiais, šiais sudėtingais laikais regionų planai, jų gyvenimas yra labai svarbus dalykas, kadangi Būtent taip sanglaudos politika e, tampa tikrai demokratinė politika, tai yra politika apimanti visus regionus. Čia, mes, e, čia yra svarbios ne tik tai bendros išlaidos, bet ir investicijos. Dėl to reikia, kad e, regionai e, e, aktyviau dirbtų, aktyviau būtų įtraukti į visas programas, siekiant e, kiek įmanoma e, daugiau lėšų mobilizuoti, reikia plėtotis e, bendradarbiavimo projektus ir renkti ir gyvendinti strategijas, kurios būtų svarbios visiems regionams tarp regioninės politikos, e, politikos e, regionų tarp sienų bendradarbiavimo politikos e, kryptis čia yra labai svarbios ir taip mes skatinsime didesnę sanglaudą, plėtosime regionų bendradarbiavimą, jų tarpusavio ryšius, keitimasi geriausią praktiką. Ir sanglaudos politika, jos įgyvendinimas yra labai svarbus būtent vietos lygmenių, reikia įgyvendinti vystimosi strategijas, reikia stengtis padėti regionams ir taupyti lėšas. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ji bent iš dalies e, perėmė mūsų regionų komiteto rekomendacijas dėl um, regionų bendradarbiavimo. Ponas Baroso sakė, jog sanglaudos politikos priemonės būtina dar glaudžiau, dar, dar efektyviau mobilizuoti. Be didesnės paramos tarp regioniniam bendradarbiavimui mums nepavyks pasiekti visų e, sanglaudos politikos tikslų. Dėkui. Ačiū. Mums su laikas beveik baigėsi, ar kas nors nori pateikti skubų klausimą, bet prieš, tai, prieš mums baigiant dar norėsiu suteikti žodį ir mūsų prelegentams. Prašau labai trumpai. Aš esu iš Katanijos provincijos Esu Italijos provincijų sąjungos pirmininkas. Noriu padėkoti komisijai, noriu padėkoti regioninių reikalų komiteto pirmininkiai, nes šiandien tikrai daug buvo kalbama apie regionus, apie vietos valdžios institucijas. Komisijos narys Han atsižvelgia į tai, kas mums kelia susirūpinimą, išklausė mūsų rekomendacijų. noriu prisiminti mūsų šiandien matytus filmukus. Tai tie filmukai labai trumpi, regionų yra labai daug, lėšų reikia daug, tačiau ne visi regionai gerai įsisavina lėšas, taigi problemų yra. Yra tam tikrų temų, kurios yra labiau politinio pobūdžio. Todėl norėčiau paklausti komisijos nario Han. Komisija neseniai šiek tiek atsitraukė, kalbant apie struktūrinių fondų panaudojimą. Viskas bus atiduota į valstybių narių rankas. Kalbant apie komisijos dalyvavimą ateityje, ar komisija labiau dalyvaus, ar atliks tik papildomą vaidmenį. ar bus labiau bendradarbiaujama, ar regioniniai biudžetai ir Europos biudžetas bus labiau integruotas, ar komisija vis dėlto vis labiau atsitrauks. Manau, kad šiandien yra iškilęs šis politinis klausimas. Yra daug klausimų kylančių dėl miestų teritorijų, reikia daug investicijų, reikia investuoti į judumą, į infrastruktūrą, į plačiai juosti ryšį. Ar būtų dar skubių klausimų, komentarų? Ne? Noriu paprašyti dabar atsakyti į šiuos klausimus, išgirstus klausimus, bet prieš mus baigiant diskusiją dar norėčiau paminėti ir keletą prioritetų, kurie buvo kurie išriškėjo. Kalbėsiu ne tik apie komisijos pasiūlymus, bet apskritai apie šių metų Europos atvirų dienų temas. Tai yra investicijos, investicijos į racionalų augimą, kaip bus pasiekti rezultatai, kaip tų rezultatų pasieks miestai regionai. Taigi, norės, noriu jūsų paprašyti dabar įvardyti uh, patį svarbiausią sanglaudos politikos prioritetą, kuris padėtų regionams ir miestams įgyvendinti tikslus. Koks tai būtų prioritetas? Mes jau kalbėjome apie daugelį dalykų. Pone Hubner, jūs pradžioje minėjote, kad sanglaudos politika yra politika skirta stiprinti pasitikėjimą. Taigi gal būtų galima apversti šį klausimą, kas žmonėms suteiktų daugiausia pasitikėjimo suteiksiu žodį pirmiausia poniai Breso, tada komisijos nariui ir tada baigiamai žodį tars ponia Hubner. Taigi prašau dabar reaguoti ir į pastabas, kurias išgirdote dėl geografinės specifikos. Sì, intanto se dovessi identificarne una, ma... Eh, mh, Dėkuoju. Eh, sunku, žinoma, paminėti ar pasirinkti tik vieną prioritetą metų. Aš e, sakyčiau, kad energetikos politika tikriausiai bus e, mūsų inovacijų politikos centre per ateinančius keletą metų, kitaip sakant, ir mūsų sanglaudos politikos centre. E, žinoma, reikia labai atidžiai taip pat žiūrėti į mūsų pareigojimus klimato kaitos srityje, į tvaraus vystimus reikalus regionuose ir vietose. E, vis tik tai grįžčiau prie energetikos svarbos. Ir e, tai leidžia man grįžti prie susirūpinimo, kurį daugelis išreiškė, kad e, dabar ypatingai svarbu pastimuliuoti, stimuliuoti uh, miestų politiką, galvoti apie išmanų, tvarų, visas įtraukiantį augimą. E, iš tikrųjų, miestų teritorijose, miestų urbanizuotose teritorijose yra daugybė problemų, kurios yra spręstinos. Na, o kalbant apie e, paskutinę temą, kai kalbėta apie teritorinę sanglaudą ir tas priemonės, kurios leistų tokios sanglaudos siekti, tai e, šiandien mes e, pasikeitėme nuomonėmis su komisaru Han apie naują reglamentą ir pabandėme paminėti keletą jau įgyvendintų projektų, tad teritorinės sanglaudos tema yra ta tema, kuriai būtent regionai skiria labai daug, daug svarbos. Mes tikimės, kad naujas požiūris galės eiti draugė e, ranka rankon su e, priemonių e, supaprastinimu. E, taip pat labai svarbu pabrėžti tinklų kaip priemonių panaudojimą makro regioniniams strategijoms kurti. Ar tai būtų e, Dunojaus ar Baltijos jūros regionų, dabar jau kiti regionai taip pat e, stengiasi kurti tas makro regioninės strategijas, taigi tai būtų sritis, kur mes galėtume išnaudoti ir, ir pasipraktikuoti naudojant tuo, tas naujasias priemonės. E, reikia mums e, sukurti makroregioninės strategijas. Na, o jeigu grįžtume prie trečiosios temos e, geografijos, tai, kaip matote, prie jos dabar ir sugrįžome gana logiškai. Komisijos nariai, jeigu aš jūsų dabar paklausčiau, E, kokį prioritetą pasirinktumėte? Gal jūs ir paminėsite makroekonominės sąlygas? Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti visų, kurių klausimus negalėjau sureaguoti, kadangi e, Džekį įvedė labai griežtą režimą, e, reikėjo labai griežtai laikytis skirto laiko Na, bet mes galbūt galėsime artimiausiamis dienomis dar apie visą tai padiskutuoti. Arba blogiausio atveju pateiksime savo atsakymus ir e, paaiškinimus raštu. Dėl kalnų regionų. Kiekvienas e, regionas turi galimybę e, taikyti bendro finansavimo e, instrumentą. Tad kiekvienas regionas gali pasinaudoti ES lėšomis pagal bendro finansavimo priemonę. E, tad e, čia jokios diskriminacijos nėra, kiekvienas regionas turi vienodas e, galimybės ir yra ir konkrečių to pavyzdžių, apie tuos pavyzdžius mes jau esame kalbėję. Pagrindinis prioritetas, kokį prioritetą aš čia matau, Aš manau, kad e, sanglaudos politika turi būti e, suprantama ir aiškiai matoma mūsų piliečiams e, kad ji neturėtų apsiriboti vien kažkokiamis teisinėmis procedūromis, sausomis taisyklėmis, o turi kurti realią papildomą vertę kiekvienam mūsų piliečiui, kiekvienam mokesčių mokėtojui, kad jisai aiškiai matytų, kokie tokios politikos privalumai, pavyzdžiui, tos sanglaudos politikos dalimi galėtų būti energetikos politika. Ir tai makro regioninių strateginių jų įgyvendinimas būtų labai e, naudinga priemonė mūsų piliečiams. Tad mūsų piliečiai ES vykdomą politiką galėtų vertinti teigiamai. Ačiū tuoj suteiksiu žodį poniai Danutai Hubner, kad ji pasakytų, pateiktų baigiamųjų pastabų. Taigi, ar jūs pirmiausia pasakysite, įvardysite prioritetą ir tada tarsite baigiamąjį žodį? Taip, aš tikiu, tikiuosi, kad mane gerai suprasite. Kiek suprantu, dažnai sakoma, kad pinigai nėra svarbus. Bet aš manau, kad e, neturėtume dabar apsimėtinėti, kad pinigai nėra svarbus, nes visi praktiškai dirbantys žmonės žino, kad norint veiksmingų investicijų, o to ir nori komisijos narys Han, reikia sukaupti finansavimo kritinę masę. Ir čia kalbu ne tik apie Europos biudžetą. Tikrai yra mažų miestų, regionų, kuriems nepakanka lėšų vien pradėti galvoti apie problemas. Taigi manau, kad mums, komisijai ir Europos parlamentui tenka atsakomybė. Mes, dalyvaudami dėrybose, žinoma, sieksime sukurti kaip galima geresnę reglamentavimo bazę, tačiau labai svarbus dalykas yra finansavimo kritinė masė. Aš žinau, kad sanglaudos politika susijusi ne vien su finansais, ji turi daug kitų aspektų. Ir dabar aš be pertraukos pereisiu prie savo baigiamųjų pastabų. Net nebandysiu apibendrinti to, ką jūs visi taip protingai išdėstėte. Norėčiau padėkoti visiems už tai, kad parodėte tokį stiprų atsakomybės jausmą ir tokį pasiryžimą bendradarbiauti įgyvendinant sanglaudos politiką iki 2020 metų. Komisijos narys ir Han, ponas Han ir aš nesijaučiame vieniši, žinome, kad mus remia daug suinteresuotojų asmenų. Iš jūsų pastabų paaiškėjo, kad jūs pritarėte mums, jog augimas turi eiti iš apačios. Visų pirma, reikia labai tvirto vietos valdžios institucijų ir įmonių, E, dalyvavimo, nes augimas turi prasidėti būtent ten. O Europos institucijų uždavinys yra negailint pastangų iki kitų metų parengti gerą teisinę bazę. Ir aš kalbėdama visų vardų galiu pažadėti, kad mes tai ir darysime. Jūs taip pat sakote, kad ši politika turi būti tesiama ir gyvendinama ten, kur regionai dar turi pasivyti kitus. Tačiau Jūs taip pat sakėte, kad ši politika turi būti sutelkta į tas teritorijas, kur reikia daug investicijų į technologijas ir į konkurencinio pranašumo sukūrimą. Taigi reikia geriau atsižvelgti į teritorijų įvairovę ir skirtumus dar vienas svarbus dalykas - teritorinė sanglauda ir regioninių institucijų vaidmuo. Tikiuosi, kad pritarsite man dėl to, kad e, teritorinė sanglauda nėra savitikslis dalykas. Nors, žinoma, sutartyje yra pasakyta, kad reikia siekti teritorinės sanglaudos. Tačiau iš jūsų pastabų man paaiškėjo, kad jūsų nuomonė teritorinė sanglauda yra priemonė, kurią mes turime Tai yra priemonė, kuri gali padėti paskatinti augimą. Tai žinoma reiškia, kad turime siekti pusiausviros tarp to, kas bus skiriama iš viršaus ir tarp to, kas bus daroma iš apačios. Dar norėčiau pasakyti, kad išklausiusi jūsų minčių apie sankcijas ir paskatas, supratau, kad nenorima Europos ateities kurti vien sankcijų pagrindų. Ir tikrai tos sąlygos sąlygiškumas gali pakengti produktivumui, gali būti nenaudingas ir iš tikrųjų gali atsiliepti regionams, nors, nors tomis sankcijomis visų pirma siekiama bausti nacionalinės vyriausybės. Taigi tikrai sankcijos turi būti siejamos su sanglaudos politikos įgyvendinimu ir jos turi būti taikomos tik po dialogo tarp komisijos valstybių narių ir regionų. Dar vienas dalykas, apie tai daug nekalbėjome, tačiau manau, kad tikrai tikimasi, jog bus supaprastintos procedūros. Čia kalbu ne tik apie politiką valdančias struktūras, valdymo struktūrą, bet ir ir naudos gavėjus. Jie turėtų susidurti su mažesnė biurokratinė našta. Mes dabar kuriame į rezultatus e, orientuotą politiką, bet tų e, rezultatų stebėsena neturėtų reikšti, kad daug, daugiau pastangų bus skiriama ataskaitoms, o ne rezultatų pasiekimui. Terit jautrus teritoriniai klausimai, teritorinė specifika. Tai yra svarbus dalykas. Mes kalbėjome apie šios politikos sąsąją su strategija Europa 2020, kalbėjome apie išteklius ir žinoma, mums rūpi pasiūlymo teritorinė specifika ir ši politika neturi pakeisti integruoto požiūrio kuris labai rūpi komisijai. Toliau tinkamas finansavimas. To žinoma reikia, bet iš to, ką jūs sakėte, supratau ir pati laikausi tokios nuomonės, kad yra pateiktas geras pasiūlymas ir manau, kad šie reglamentai, šios taisyklės padės mums įgyvendinti į rezultatus orientuotą politika, prie jos prisidės visų lygių valdžios institucijos, taip pat ir Europos komisija ir parlamentas bus vadovaujamasi išsame į ateitį orientuota investicijų strategija. Ji apims ir Europos struktūrinius fondus ir komisija yra pateikusi daug pasiūlymų, kaip pasinaudoti naujomis galimybėmis. Yra ir paskatų, ir nustatytos sąlygos. Bus siekiama veiksmingesnių intervencijų atsižvelgiant į bendrus Europos tikslus ir taip pat bus prisitaikoma ir prie teritorinės specifikos. Visą tai pasakiusiu, norėčiau dar kartą Jums padėkoti už tai, kad likote iki diskusijų pabaigos ir linkiu Jums gerų diskusijų tolesniuose susitikimuose. Kalbėtoja nutraukiama. Tik neužmirškite, kad per artimiausius metus Europos parlamente, regionų plėtros komitete, bus paskirti pranešėjai tam tikromis temomis, jie bus pasirengę su jumis bendradarbiauti ir diskutuoti. Taigi ne tik komisija yra atvira visiems, atviras yra ir Europos parlamentas. Ačiū. Labai dėkoju. Na, o e, prieš išsiskirstant ir aš pati norėčiau padėkoti visiems. E, daug turėjome temų aptarti, laikas buvo ribotas, e, dėkoju vertėjams, kai trūksta laiko žmonės e, vis greičiau ir greičiau kalba. Mes dažnai sakome, kad Štai ši diskusija tęsis dar ir tęsis. Iš tikrųjų, tikiuosi, kad taip ir bus. O čia E, noriu tam tikrą reklamą padaryti. Štai matote tokį atviruką, kurį galite užpildyti ir pasakyti, kaip ta sanglaudos politika turėtų būti patobulinta ateityje. Dėkoju.